Good morning uh, for the people who arrived. Labas rytas tiems, kurie dabar tik atvyko, taip pat sveikinuosi ir su tais, kurie jau čia buvo antrą kartą. Biudžeto komitetas nusprendė organizuoti šios klausimus su generaliniais direktoratais iš tam tikrų general... direktoriais tam tikrų direktoratų, kad būtų galima suteikti galimybę administracijai informuoti narius apie jų struktūrą, dabartinį darbą ir visų pirma apie projektus, kurie vyks 2021 metais, kad būtų galima parengti biudžeto komiteto ataskaitą apie Europos parlamento biudžeto samatą. Aš norėčiau, kad būtų laikomasi labai griežtos tvarkos. Kitaip mums neužteks laiko ir tai bus nepriimtina. Ponui Klėti duosiu dešimt minučių kalbėti, kad jis pristatytų savo ekspozį, o kitiems generaliniams direktoratams, jų direktoriams po penkias minutės ir tikrai jūs nutrauksiu, jeigu viršysite laiką. Turime laikytis nustatyto kalbėjimo laiko. Kiekvienas narys, kuris norės pateikti klausimą, turės vieną minutę jam pateikti. Prašau susitelkti į konkrečius specifinius klausimus ir tuomet generalinių direktorato atstovai galės pateikti jums atsakymus. Pradėkime nedelsdami ir aš kviečiu poną Kleti 10 minučių ekspozė, prašau. Ačiū pirmininkė už jūsų iniciatyvą pati, pakviesti daugelį generalinių direktoratų pristatyti jų biudžetinius poreikius 2021 metais ir veiklą, kuri vykdoma. Be nuplatūros ir be biudžeto klausimų, na, manau, kolegos su malonumus pristatys taip, kaip yra sudarytas Europos planeto biudžetas ir koks yra tikslas paremti kiekvieną biudžetą įvykdant jų parlamentinius įgaliojimus. Biudžetinis procesas yra svarbus, čia yra du dalykai - koordinatinis, koordinavimas administracinis pasirengti parlamentiniam darbui ir antras e, finansinių, finansinių poreikių tenkinimas, finansinių sąnaudų tenkinimas politinių frakcijų ir taip toliau. Dėl to aš pirmiausia norėčiau apžvelgti finansų generalinio direktorato administracinės procedūras, Taip pat pagrindinės skriptis e, parlamento biudžeto samatos 2020 metams ir taip pat pristatysiu specifinius asignavimus finansinio direktorato. Pirmiausia, norėčiau pristatyti veiklos sritį ir keletą pagrindinių skaičių, kurie iliustruoja šį poveikį. Turime du direktoriaus, ket, tris direk, di, di, direkcijas, 14 padalinių, 222 222 kolegas, 22 funkcionieriai, 30, 71 yra e, sutartin, sutartiniai darbuotojai, 40 procentų Bruselėje, 60 Luksemburgė. A direktoratas turi keturis padalinius, kurie visi vaidina koordinacinę tarp atskirų padalinių biudžeto padalinys koordinuoja biudžetinę procedūrą, dalyvauja komitete tarp institucinėme, taip pat e, atlieka biudžeto priežiūrą. Taip pat yra padalinys finansinis, kuris atlieka savo funkcijas, apskaitos ir išdo padalinys ir paskutinis yra finansinis ir valdymo sistemų, kuris yra susijęs su technologijomis ir jis pradėjo veikti nuo 1 sausio. Keletą skaičių. Bendras skaičius mokėjimų yra 1 milijardas 840 milijonai eurų 2019 metais. 658 tūkstančiai operacijų išdu, 25 600 faktūrų sutvarkytų ir 49 tūkstančiai apskaitos dokumentų. Toliau horizontalus uh, padalinys uh, užtikrina tinkamus kontaktus ir bendradarbiavimą tarp europarlamentarų jų padėjėjų. Ir čia yra trys padariniai susiję su atlyginimais, pagalba parlamentinė, taip pat ir kelionių ir apgyventinimo išlaidomis. Keletą skaičių pateiksiu. 234 milijardai eurų, milijonai eurų, 27 tūkstančiai paraiškų buvo pateikta per MEP portalą 4154 mm, prašymai dėl kompensavimo išlaidų, 8268 sutartys e, ir 218 tūkstančių padengtų išlaidų sąskaitų. Toliau struktūrų politinių finansavimas ir išorės kelionių agentūrų valdymas. Čia yra susiję su politiniu e, partijų finansavimu šis darbas. Taip pat finansavimas politinių fondų ir finansavimas politinių grupių ir deputatų, kurie yra nepriklausomi. Antroji dalis mano pristatymo yra susijusi su administracinė ir politinė e, e, e, procedūra. Ir šita procedūra susijusi su daugeliu mėnesių ir ten yra Pagrindiniai asignavimai nustatomi pirmiausia administracinėme plane. Taip pat ir arbitražas yra vykdomas. Procedūra e, vyksta taip. Pirmiausia, čia matote šie skaidrėje. Yra administracinė fazė ir politinė fazė, politinis etapas. Ir čia yra tokios operacijos parengiamasis etapas, yra instrukcijos ordinatoriams atskirų užklausų analizė ir klausimai biudžetiniai, toliau arbitražas generalinio sekretoriaus ir finalizavimas preliminaraus biudžeto samatos projekto, kuris buvo jums vakar pristatytas. Tada prasideda politinis etapas, yra pristatomas biurui tas, tas amatą ir, pristat, ir pristatoma biudžeto komitetui. Ir, ir tuomet e, par, parlamentas plenarinėje sesijoje galiausiai tai nusprendžia. Šioje procedūroje norėčiau du dalykus pabrėžti, kurie yra gal mažiau žinomi. Tai yra politiniai veikiantis asmenys ir klausimų rezultatai. Kai yra biudžeto prašymai pateikiami yra e, prašoma nuo bendrųjų politinių orientacijų, bendrųjų politinių gairių pristatytus e, tikslus e, įgyvendinti ir nustatyti tinkamą biudžeto valdymą, kaip yra reglamentuose nustatyta. Aš norėčiau pabrėžti tai, ką pranešėjas vakar pabrėžė. Tai yra, kad parlamento patikimumas kaip biudžeto institucijos šakos priklauso nuo gero e, biudžeto, finan, biudžeto valdymo ir biudžeto disciplinos. Ir atliekama labai išsami kiekvienos biudžeto eilutės analizė, siekiant nustatant tas veiklos rytis, kurios jau yra pabaigtos, kurios nutrauktos, atnaujintas e, ankstesnės veiklas ir naujas veiklos rytis, kai yra išplėstas tam tikras e, taikymo, taikymos rytis išplėsta ir, ir yra taip pat nuoroda į atitinkamą uh, politinę instituciją. Ir tie, ta nauja veikla yra susijusi su daugiametė finansinė programa. Klausimų finansinių uh, rezultatai taip pat galbūt yra įdomus jums faktas. Jūsų pranešėjų ir jūsų uh, komiteto uh, klausimų rezultatų metu mes nusprendžiame, kokie yra patys tiksliausi poreikiai Ir kai atliekama ši veikla, apie 1,26 procentai augimo nustatyta pagal e, diskusijas, kurios vyksta e, komitete ir generalinio sekretoriaus arbitražą atlikus. Trečioji dalis mano pristatymo, yra, kokios pagrindinės kryptis preliminaus biudžeto samatos projekto kokie parametrai naudojami, kokie e, prioritetai biudžeto, biudžeto paskirstimas, skirstimas privalomų ir koreguojamų išlaidų, išlaidų susijusios su daugia kalbystė ir kreditai. Tai, kas yra nustatyta, koks yra preliminarus biudžeto samatos projektas 21 metams, čia reikia suderinti pasirengimą įprastinių sesijų, įprastinės parlamentinės veiklos ir tuos parametrus derinti su kitomis institucijomis. Labai svarbu infliacijos lygis, kuris gali paveikti skaičius ir nustatomas yra e, indeksas pagal privalomas išlaidas ir koreguojamas išlaidas. Tai priklauso nuo veiklos apimties, nuo tam tikrų apribojimų, kurie yra įstatymais numatyti arba pagal sutartį numatyti. Taip pat tame preliminame biudžeto samatos projekte vakar buvo pristatyta labai iš, išsamei atskiri elementai. Labai svarbu konjukavimas su piliečiais, e, daugiametis e, nekilnojamo turto, projekt, nekilnojamo turto projektai, saugumas, modernizavimas, E, konferencinių paslaugų ir tvarumas. Taip pat kaip yra asignavimai tinkamai naudojami čia šiame grafikė jūs matote. Svarbiausios išlaidos 712 milijonų eurų yra perso, personalui naudojama, deputatams 421 milijonams, e, tai 20 procentų. Trečias svarbus dalykas yra susijęs su su išlaidomis susijusiamis su pastatais ir infrastruktūra 253 milijonai ir 12 procentų viso biudžeto tai sudaro. 715 milijonų trim, centram, trim sritim nustatyta. Tai yra finansiniai klausimai, informacinių kompanijų, komunikacinės kompanijos informavimas ir išlaidos susijusios su politinėmis e, partijomis ir frakcijomis. Kita skaidrė rodo išskirstimo biudžeto tarp privalomų arba reglamentojimų išlaidų, kontra, sudartinių išlaidų, investicijų ir kitų išlaidų. Čia galima įvertinti judėjimo laisvę vertinant asignavimus. Pirma kategorija, kategorija jokios, jokio lankstumo nesuteikia. Pavyzdžiui, yra fiksuotas deputatų skaičius, europarlamentarų skaičius. Ir yra nustatytos fiksuotos taisyklės. Organigramų yra nustatytas fiksuotas skai, skaičius deputatų ir tas skaičius tiesiog įsijęsi su atlyginimais mokamais deputatams. Ir tai apriboja, tie fiksuoti dydžiai apriboja judėjimo laisvę. Toliau išlaidos susijusios su administracinėmis išlaidomis dirbant su sutartiniais darbuotojais. Čia yra viskas susijęs su informaciniais ir telekomunikacijos klausimais, taip pat su programavimu veiklos. Toliau, išlaidos susijusios su daugia kalbystė. Tai yra unikalus Europos parlamento bruožas lyginant su nacionaliniais parlamentais. Ir šioje lentelėje jūs matote išlaidą susijusią su, su daugia kalbystė 428,1 milijono. Ir e, visos, visos išlaidos yra maždaug tokios. Toliau generaliniai direktoratai pristatys savo atitinkamus biudžetus. Jūs matote, kaip yra paskirstimas biudžetas tarp generalinių direktoratų, kaip matote, didžioji dalis išlaidų yra susijusi su personalo milijardas 34 milijonai finansiniam direktoratui irgi didelės sumos ir taip toliau. Toliau čia asignavimai, kurie numatyti 20, 20 metais buvo, buvo paskirti mm, pagrindinės išlaidos susijusios su parlamentaroms e, skirta mm, pagalba. Kitas dalykas, kuris taip pat yra svarbus, tai yra, e, yra deputatų atlyginimai ir, ir kelionės išlaidos be apgyvendimo ir, ir bendri uh, bendros išlaidos taip pat. Ši, diskaita, ši, ši skaidrė leidžia sakyti du klausimus, kaip yra taikomi e, dydžiai deputatams jų, pagal jų išlaidas, dauginant iš atitinkamų koeficientų. Trečiaisiais įgaliojimų metais jau optimaliai gali naudoti deputatai savo jiems skirtą voką ir gali jau ketvirtą padėjėją pasisamdyti ir taip pat stažuotojus. Nors dabar ir skaičius deputatų bus šiek tiek mažesnis, bet išlaidos išliks tokios pačios. Ir dėl kelionių išlaidos mes apskaiči, kelionių išlaidų apskaičiavome dėl vidutinės išlaidas ir atsižvelgiam į infliaciją kelionių sektoriuje ir taip pat atsižvelgiam į tuos deputatus, kurie intensyviai keliauja. Toliau minisesijos, kurios vyksta Briuselyje, jų padaugėjo, padaugėjo tų sesijų ir taip pat ir išlaidų susijusių, sąnaudų susijusių su to mini sesijom ir deputatų kelionėmis. Baigiant, pasakysiu finansinę struktūrą ir išlaidą susijusią su politinė struktūra. Politinių frakcijų e, personalas 111 milijonų, išlaidos susijusios su politinių frakcijų funkciniam 65 tūkstančiai ir finansinių politinių partijų finansavimas 46 milijonai, o politinių fondų europie, europietiškų finansavimas 23 milijonai. Dėkuoju už dėmesį ir esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Dėkoju. E, aš jums skyriau penkias papildomas minutės, nes man atrodo, kad iš tiesų tai yra labai svarbi informacija, bet kitiem direktoratam norėčiau pasakyti, tikrai pasisakymui duosiu tik penkias minutės ir jūs nutrauksiu, nes tikrai paskui mums nebeliks laiko. Na, o dabar suteiksiu žodį komiteto nariams, kurie turi klausimų. Misie Žastel, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, ačiū generalinį direktorių iš supristatymą. Jūs daugelį atsakėte klausimų jau jūs atsakėte savo pasisakymą, aš vakar kalbėjau apie, apie pagalbą parlamentarams tokį klausimą bet nesu įtikintas e, kelionių išlaidomus, kurios ir toliau didėja. Jūs atsakėte, aš dėl to neprašysiu papildomų klausimų, bet antras klausimas yra susijęs ne vien su darbu Luksemburgė, bet kaip yra finansuojamas tas pastatas, kuriame dirba darbuotojai Luksemburgė. Jūs sakėte, kad bus naudojama nauja naujas surinkimas išlaidų ir, ir mokesčių. Ir norėčiau, kad paaiškintumėte apie, apie tą naują techniką. Ačiū pirmininkė. Taip kaip finansuojama yra jūsų rankose, jūs nusprendžiate. Ir mes pristatėme pastatų projektą, nekilnojamo turto projektą, taip pat ir dėl pastato Luksemburgoje. Mes kreipėmės į biudžeto komisiją, kad būtų galima patvirtinti tą projektą. Kai projektas patvirtintas, reikia rasti finansavimą. Apie 450 milijonų reikia. Ir dabar peržiūrėtas yra finansinis reglamentas prieš porą metų ir mes arba mes finansavimo poreikius numatome projektuodami biudžetą, bet, bet tas vertinimas biudžeto ganėtinai sviruoja, lyginant vienerius metus su kitais metais. Tai priklauso nuo, met, nuo, nuo e, metodų ir tie signavimai, kurie susiję su, su skirti pastatams, jie taip pat sviruoja. Reikia šimtą milijonų papildomų kartais skirti tuomet, kai reikia statyti naujus pastatus. atsiprašau, 5 milijonus, bet 2 e, milijardai eurų biudžetas administracinis gali likti 2 ar 1 procentas asignavimų, kurie yra nepanaudoti. Pavyzdžiui, tam tikra veikla yra arba vėluojama, arba atidedama, arba anuliuojama. Pagrindinis tikslas yra, kad ne, pabaigoje metų negalime likti deficite. Dėl to reikia kažkokios nedidelės mažos, pavyzdžiui, vieno procento, kad išvengti tokio dalyko. Metų pabaigoje reikia mobilizuoti tos, tas asignavimus nepanaudojimus ir biudžeto institucija turės nuspręsti, kaip tos pinigus panaudoti. Ar bus galimybė, pavyzdžiui, ekonominė iš karto panaudoti tos pinigus kurie yra mobilizuoti, kad neatsirastų kažkokios palūkonos, kurios susikaupia tuomet, kai, baigtas, kai darbas jau yra baigtas, bet sąnaudos dar nėra kompensuojamos. Ir taip pat palūkonos, kurios susidaro iš skolintų pinigų. Kaip ten bebūtų, kaž, vis tiek tą sumą reikės sumokėti iš biudžeto, bet biudžetas suteikia daugiau lankstumo ateinančiams metams, suteikia jums daugiau biudžetinio pasirinkimo galimybių. Taigi mums administracija, kaip, kaip, kaip pradedame tą, tą veiklą biudžetinę, biudžeto projekto ir jo tvirtinimo. Mes tengiamės nustatyti lankstumą, nustatyti lankstumą, tinkamai ekonominę prasme valdyti išlaidas, tinkamai atsižvelgiant į palūkonas. Tai tiek. Dėkoju. Norėčiau užduoti klausimą susijusiu su Brexit. Ar būtų įmanoma gauti visą įmanomą informaciją, visas eilutes, kur, kaip Brexitas įtakoja e, parlamento biudžetą, nes Britų parlamentarai paliko parlamento, mes tarsi išleidžiame daugiau, turime daugiau išlaidų. E, Ir toliau kitas klausimas dėl metodo. E, aš matau, kad yra daroma samata, kiek bus, iš, kiek bus išlaidų. Ir, e, pavyzdžiui, buvo paaiškinta, kad vakar, kad 8,06. procentų buvo išleista rinkiminiai kampanijai. E, dab, Taigi, kaip mes galime įvertinti tuos 8 procentus e, parlamento išlaidų? Taip pat mes e, kviečiame e, lankytojus į Europos istorijos namus, taigi galbūt galėtumėte pateikti ir šito e, reiškinio finansinę išla, iš, išraišką. Dėkoju. Ir tol, man atrodo, paskutinis jūsų klausimas yra skirtas didžiai kom, tai jį atsakys atitinkamas direktoratas, ponas Ketė. Ačiū už klausimą dėl kolegų iš Britanijos. 2020 metų biudžetų jau, jau priskirti tie pinigai. Toliau dėl ekonominių dalykų visi postai neišnyko mūsų kolegų iš Britanijos parlamentarų. Tos 27 sienos buvo paskirstytos kitom valstybėm narėm ir deputatai vieno, vieno parlamentaro kelionių išlaidos kainuoja nuo 500 iki 600 eurų per mėnesį. Ir Dar yra perinamo laikotarpio priemonės numatytos, gana ilgas laikotarpis, turbūt 24 4 mėnesiai net gali už, užtrukti tas, skaičiuojant tas išmokas. Bet tas skaičius kol kas yra gana mažas, ar mes negalime visko padaryti, mes negalime 46 biurų panaikinti tiesioginės sąnaudos deputatų, kurių nebeliks Europos parlamente, yra konkrečios, jas mes panaudosime. Dabar dėl finansavimo. Aš pateiksiu dėl klausimų susijusių su elektorato. Aš tik apie politinės partijas, politinės frakcijas galiu atsakyti. Politinės frakcijos neturėjo papildomo signavimo europiniam kampanijam, o partijos politės turėjo, turėjo finansavimą, didesnę sumą, nes pagal atitinkamą reglamentą, kuris nustato partijų finansavimą europinių, apibrėžia, na, kaip tos partijos yra finansuojamos, kokios yra pagrindinės politinės idėjos, kurios, kurios yra deklaruojamos tų partijų. Ir priklausomai nuo tų taisyklių, griežtų taisyklių, biudžetas yra skiriamas pagal biudžeto eilutes ir jis yra paskirstamas pagal, pagal deputatų skaičių, kurie priklauso kiekvienai iš tų europinių partijų. Pone Armon. Norėčiau e, pasakyti, kad aš šiek tiek pavėlavau, tai e, ne viską galbūt suprantu. Mes 2021 e, biudžetą lyginame su 2020 metų ar, ir kokios bus išlaidos, ar ne? C'est toujours une, un indicateur intéressant d'avoir. Tai yra didžiulis e, svarbus rodiklis, e, augimo rodiklis, kuris yra svarbus. 3,6 procentai yra augimo rodiklis, augimo lygis. Mes kalbam apie veiklos apimtį, kuri, kurią bandome įvertinti ir bandome pažiūrėti, kokias, koks yra kainų e, kitimas priklausomai nuo veiklos. Pavyzdžiui, kai yra e, skiriamos išmokos deputatams, kai yra, kokius, kokie metodai yra taikomi apskaičiuojant atlyginimus. 2,6 procentai ir 2,5 procentai 2010 metų, birželio mėnesį, atsiprašau, Liepos mėnesį. Ir tai yra bendra suma, kur, iš kurios yra skaičiuojami, skaičiuojami atlyginimai. Taip pat yra bendrųjų išlaidų e, kompensavimas, kelionės išlaidų e, kompensavimas kiekvienų metų pirmą spalio, mė, spalio mėnesio pirmą dieną yra skaičiuojama ir tai taikoma visų institucijų biudžetų. Ir toliau yra trečia kategorija. Tai yra sutartys Ir čia mes taikome indeksavimo sąlygą, kur yra numatyta sudartyje. Jis yra taikoma toje vietoje, kur yra vykdomas kontraktas. Jeigu, tarkim, kontraktas yra Luksemburgė, tai tuomet bus Luksemburgė naudojamas indeksas taikomas. Jeigu Paryžiuje yra sutartis, Tuomet e, informacinis Paryžiaus biuras apskaičiuos, atsižvelgs į Paryžią esantį infliacijos lygį ir apskaičiuos vėlgi rodiklį. Kiekvienai išlaidų kategorijai pagrindinis veiksnys yra skaičiuojamas, kur, dėl, nuo kurio gali kilti tos išlaidos ar sąnaudos. Ir augimas biudžeto, e, jis auga 21 metais lyginant su 20 metais, jis yra didesnis biudžetas. Aš norėčiau paklausti kažko panašaus, nes iš tiesų mes matome daug biudžeto eilučių ir jos tarsi tiesiogiai susiję su parlamentarų skaičiu, bet jų, jos taip pat auga. E, jeigu yra e, kažkoks breksito poveikis ir kad e, turėtų mažėti tie skaičiai, aš nesuprantu, kodėl jie didėja, nes kai pasižiūrim į parlamentarų kelionių išlaidas, į etatinių darbuotojų kelionių išlaidas, e, matau, matau kiek kainuoja e, darbuotojų išlaikymas, e, sekretariato, sekretariato vairuotojų išlaikymas. Aš tikiuosi, kad tie skaičiai turėtų maž, mažėti ir bendras skaičius turėtų mažėti, ne tik išlaidos kiekvienam parlamentarui, bet jos didėja. Tai jeigu jūs galėtumėte paaiškinti, kodėl būtų gerai. Toliau dėl biudžeto žalinimo yra per mažai informacijos. Aš matau dvi eilutes, kurios yra šiek tiek įtakotos, bet aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte detalės, ypač kalbant apie pastatus e, pavyzdžiui, kaip bus, būtų, kodėl didėja energijos kaštai, e, ar, tai, ar, ar auga dėl to, kad didėja kainos, ar mes tiesiog sunaudojame per daug e, energijos vis daugiau. E, man būtų gerai išgirsti detalių dėl šių klausimų. Šitas paskutinis klausimas skirtas INLO direktoratui. Pone Kleti. Alors, Pirmie dar kartą, kadangi mes lyginame 20 metų lyginimą su 21 metų biudžetu, dėl to, kad yra mažesnis deputatų skaičius, 20 metų biudžetas, turėkime galvoje, buvo apskaičiuotas 11 mėnesių su, su, su jau sumažėjusiu skaičiumi deputatų. Taigi tas sumažėjimas yra na, labai nedidelis bet 2020 m. sausio mėnesį mes jau turime tą naują skaičių ir kokie tiesiog parlamentinės veiklos norėčiau jūsų nutraukti, nes jūs jau atsakėte į tai. Tas pats klausimas jau buvo patiktas ir tas pats atsakymas yra pateikiamas. Po. Dėkoju. Um mes kalbame apie parlamentarus, bet dabar sumažėjo ir asistentų padėjų skaičius net 150. Tai tai taip pat kažkaip turėtų atsispindėti tuose skaičiuose. Man atrodo, kad į šį klausimą taip pat jau buvo atsakyta anksčiau. Jeigu gerai supratau jūsų uh, pristatymę. Prašau, ponė Klėtį, labai trumpai. Trumpai, padėjėjai yra mokoja 25 milijonų. 25 tūkstančiai per mėnesį yra mokoma ir nėra tas pats lygis įdarbinimo po 2019 metų rinkimo taip, kaip būdavo anksčiau. To... Dabar suteiksiu žodį ponui e, Žomduš e, iš DJ.com. Penkios minutės, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę Jums pristatyti komunikacijos politikos generato politiką ir kokie mūsų biudžetiniai prioritetai. Ir tai buvo kalbėti šios institucijos biure. Aš nenoriu, pasakyti, nenoriu kalbėti apie mūsų vaidmenį. Jūs žinote, mūsų vaidmuo yra teikti labai išsame informaciją piliečiams, ar tai būtų tiesiogiai, ar per žiniasklaidą, ar per kitus nuomonės reiškimo srautus. Taigi mes kalbame apie deputatus ir, ir frakcijas Ir kaip generalinis sekretarius vakar sakė, komunika, komunikavimas yra vienas iš svarbiausių sričių 2020 metais ir 2021 metais. Ir nėra bejonių, kad e, galimybė informuoti piliečius, ką daro parlamentas, koks yra poveikis jo sprendimų piliečių gyvenimui, kokia pridėtinė vertė Europinės par partnerystės, visa tai yra svarbu ir visos apklausos rodo, kad Europos piliečiai labai daug lūkesčių turi žiūrėdami į Europos Sąjungos darbą, Europos planeto darbą. Mūsų galimybės labai padidėjo, dėl, dėl bendravimo su piliečiais yra daug, daug platformų, daug priemonių, internetinių, neinternetinių, žiniasklaida, vizituotojai, partnerystės, vairios kompanijos, veiklos valstybėse narėse. Aš jums galėčiau daug skaičių pateikti, jų yra labai daug, bet parlamentariumas jau buvo, buvo apsilankę 7,5 milijonai, milijonai asmenų. Strasbūrė prieš du metus pusantro milijono, Berlyne prieš tris metus 600 milijonų, Helsinkė 130 milijonų per pirmaisiais metais, 1 milijonas Briuselėje, 2019 300 tūkstančių Strasbūrė. Dėl žiniasklaidos Parlamento, dėmesys parlamentui žiniasklaidoje labai yra eksponentiškai išaugęs. Ir žinoma, tai nėra vien dėl to, kad yra dėl rinkimų, nes jeigu 2014 metų rinkiminiais metais irgi lygytume, koks buvo dėmesys skirtas žiniasklaidos parlamentui, tai tas dėmesys yra padvigubėjęs. 6 milijonai 2019 lankėsi įvairiose europinėse vietose, 3,4 Turime mm, Facebook'e gerbėjų, taip pat ir Twitter'yje. Aš galėčiau daugiau pakalbėti apie rinkimus, jeigu bus klausimų, mes pasistengėme labai įvairias kampanijas rengti, jos buvo e, rengiamos mūsų tarnyboje, buvo raginama mobilizuotis, dalyvauti rinkimuose, daug pastangų buvo dėta tiek internete, tiek, tiek vietose mobilizuojami buvo piliečiai. Ta kampanija buvo labai decentralizuota, buvo daug e, tikslų, tikslinių vietų ir taip pat buvo labai tikslinė grupė, tai yra jaunimas. Ir mes, žinoma, turėjome didžiulį rinkėjų aktyvumą, negalime, aišku, tvirtinti, kad tai tiesiogiai susijęs su kampanija, bet be abejo, kampanija turėjo tam reikšmės. Tai leido tokį padidėjimą dalyvavimo padidinti ypač tarp jaunimo. Mes taip pat ir išmokome pamoką, tai yra, kad negalima pradėti kampanijos likus vieneriems metams iki rinkimų. Ta kampanija turėtų būti nuolatinė, visuomet reikia kalbėti piliečiams apie parlamento darbą, mobilizuoti jos didinti jų suinteresuotumo parlamento darbui visu, visos kadencijos metu. Ir mūsų prioritetas kitiems metams, 21 metams, yra padidinti iš esmės asignavimus skirtus kampanijų pajėgumams. Kaip jau sakiau, šiais metais, 20 metais jau pradėjome kampaniją dėl daugiametės finansinės programos, kuri netrukus prasidės. Taip pat dėl, dėl Europos, konferencijos dėl ES ateities. Tarp prioritėtų va, vakar kalbėjome apie tai, bet aš esu pasirengęs atsakyti visus jūsų klausimus. Šią temą manau, kad visi beveik vienbalsiai sutinka, kad reikia išlikti labai arti mūsų piliečių, kurie ne visada turiu galimybę važinėti, atvažiuoti į Briuselį ar į Luksemburgą, bet tie skaičiai lankytojų rodo, kad tos investicijos tikrai yra vertingos ir jos pasiteisino. Taip pat daug reikėtų kalbėti apie investicijas į jaunimą per įvairias Europos jaunimo uh, renginių organizaciją. Galima būtų ir konkrečiau apie tai kalbėti, aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū ponė Diuk, ponė Šastel. Ačiū pirmininkė. Aš klausiausi jūs ir manau, apskritai matome, kokie bus prioritetai 21 metam. Kalbėjote apie informaciją kompaniją susijusią su sekančiais ateinančiais europiniais rinkimais. Bet aš norėčiau sužinoti, kokio tipo kompanijos trims ar, po, po trijų ar keturių metų nuo rinkimo bus, kokios kompanijos bus įmamta. Jūs, jūs paaiškinote, kas šiais metais yra sakoma, o ką darysite kitais metais. Toliau dėl mobilių e, elementų parlamentariumo. Aš norėčiau labiau suprasti mechanizmą, iš kur tie agentai ateina, ar tai vietos agentai kurie vykdo tas kampanijas, ar, tai, ar, ar jūs kažkokiais vietos kontaktais e, naudojatės, ar tai yra Luksemburgo, Briuselio ar Strasbūro agentai. Jau vakar šį klausimą aš pateikiau generaliniam sekretori, sekretoriui. Jūs kalbėjote European e, Youth Event sėkmę. Kalba eina apie socialinį teisingumą, apie jo užtikrinimą. Ir galbūt reikėtų įvertinti ir tų sąnaudų, e, tas sąnaudas įvertinant jaunimo kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, kurie atvyksta dalyvauti tose renginiuose. Ačiū. Dėl 21 metų kompanijos kalba eina, kad reikia toliau tęsti tą kampaninę veiklą, išliekant tam pačiam modulėje, vykdant tokią pačią aktyvę veiklą institucijų atžvilgių. Dabar mes dedame didžiulės pastangas dėl daugiametės finansinės programos, vykdome kampaniją dėl to, kaip institucijos nuspręs dėl konkrečių klausimų. Kaip sakiau anksčiau, taip pat 2020 metais bus papildomos pastangos skiriamos konferencija dėl Europos ateities. Ir jeigu ta konferencija bus sėkminga, jeigu uh, parlamenta, parlamentarai atliks reikiamą darbą, tai mes 2022 metais jau e, būsime geresniai padėti, kalbant apie ateinančius europinius rinkimus. Mes turime ir toliau stiprinti internetinę veiklą, stiprinti biurus, kurie yra įsisteigę valstybėse narėse, stiprinti mm, e, e, parlamento dalyvavimą žiniasklaidoje, ypač nacionalinėje žiniasklaidoje kad būtų tinkamai informuojama apie parlamentaro darbą. Dėl mini parlamentariumų ar mibilių parlamentariumų, kokie agentai turėtų tuo rūpintis, yra įvairios galimybės. Gali būti mūsų už ryšius atsakingi pareigūnai ir agentai, o kalbant apie mobilius parlamentariumus, tai ir vietos agentai pasitelkiami ir žymiai geriau galima na, pasinaudoti jų paslaugomis, dirbant vietoje. Taip pat mes dirbam su Europos komisija ir pagrindinis elementas tai, kad komisija taip pat teikia savo personalą. Kai, ar tai būtų Berlyne, ar, ar Kopenhago, ar Ljubljana, jeigu jūs įeinate į pagrindinius tuos pastatus informacinius apie ES, tai ten taip pat yra ir komisijos darbuotojų. Yra įvairių būdų, kaip būtų galima e, finansuoti vizituotojų apsilankimus. Ir mūsų biudžete yra eilutė, kuri leidžia padėti finansuoti nepalankioje padėtyje esančius vizituotojus dėl ekonominių priežasčių. Nemažai jaunimo lankosi irgi per šį kanalą. Ir taip pat yra ir labai aktyvių asmenų, kurie patys e, pasiūlo veiklą. Apie 50 tokių e, grupių buvo pernai, kurios buvo finansuojamos. Taip pat mes finansuojame ir vizituotojų grupės, kurios pasikviečia deputatai. Ir deputatai, pavyzdžiui, ne tik gali pasikviesti į Briuselį ar Strasbūrą, bet ir kitur pasikviesti tuos vizituotojus kad jie galėtų susipažinti su parlamento darbu. Madame Vinzich. Kuo toliau, ponė Vinzich? Dėl... Ačiū. Taip, būti arti prie piliečių yra labai svarbu. Bet kaip praktiškai atrodys tie mobilieji parlamentariumai? Ar jie keliaus iš vienos šalies sostinės ar žemės sostinės į kitą, kaip dažnai jie keliaus, ar kaip dažnai juos bus galima sutikti kiekviename mieste, ar yra kažkokių numatyta parodų, arba kur tą informaciją galima surasti apie parodas, jeigu nori apsilankyti juose. Pavyzdžiui, mes norėsim informuoti juk ir piliečius apie tai. Ir ar tai bus susijęs su mūsų ryšių ofisu ir kaip, kaip visa tai bus organizuojama. Daug Oui, donc, en fait, Iš tiesų yra trys skirtingos schemos, kurios papildo viena kitą. Visų pirma, Europo Experience, tai yra biuras nusprendė, kad reikia instaliuoti, įrengti visose ES sostinėse iki kadencijos pabaigos. Ir tai yra mums prioritetas. Tai yra gan, ganėtinai plataus užmojo tikslas. Ne visi dėja gyvena sostinės ir turi galimybę atvykti į savo šalies sostinę, dėl to mes du, dvi dar schemas įvedėme roleplay game mobil, tai čia galima pakviesti vizituotojus į Briuselio parlamentarių ar ten sužaisti, suvaidinti parlamenta, parlamentaro vaidmenį, kad suprastų, kaip dirba deputatai, koks yra jų darbas ir tai yra daroma mobilių būdų bendradarbiaujant su mokyklomis, institutais, asociacijomis, merijomis, su įvairiomis institucijomis, kurios nori bendradarbiauti su mumis. Ir tai mes darome per mūsų ryšių palaikymo biurą. Ir trečias elementas, trečia schema, jo dar neegzistuoja, dar mes tik tai bandomajam etape esame. Tai yra parlamentariumai, tai yra e, parlamento biuro narys kad būtų autobusas, mobilus parlamentariumas, kad būtų autobusas, kur galima būtų įvairių veiklos rušių atlikti tiek politinių, tiek nepolitinių, kur tas autobusas, autobusas važiuotų į kaimo vietovės, į labiau nutolusias vietovės, kur yra sunkiau organizuoti įvairias veiklas. Tai, tai nereiškia atvažiuoti į vieną kaimą ir ten atverti, atverti autobuso duris. Tai turi būti koordinuojama su mūsų ryšių palaikymo biuru. Uh, E, tarnybą ir bendradarbiauti su vietos, su regionėmis, su institucijom valdžios atstovais, kad būtų konkrečiau organizuoti tas veiklas susijusias su Europos Sąjunga. Merci. No further questions. Dėkoju. Dar klausimų? Tada, jeigu klausimų nėra, perduodu žodį poniai Linus iš Inlo. Dėkoju, Pirmininkė, ačiū Jums už galimybę pristatyti mūsų direktoratą, infrastruktūros ir logistikos direktoratą. Daug ką jau pasakė vicepirmininkas ir generalinis sekretorius vakar. Taip pat ir mano kolegos jau daug paminėjo svarbių dalykų. Tai aš pakalbėsiu trumpai ir pabandysiu susijęti tai, ką pasakė vakar generalinis sekretorius su tuo, kas yra svarbu dabar. Praeitoje kadencijoje buvo labai svarbu pagerinti ir darbuotojų, samdomų darbuotojų ir parlamentarų darbo sąlygas visose mūsų, mūsų darbo vietose. Mes visai stengiamės atliepti šiems poreikiams ir stengiamės pagerinti sąlygas parlamentarams ir atvykstantiems ir atsižvelgiame į tai ir biudžeto pasiūlyme 21 metams. Jeigu gerai atsimenu, vakar ponas Usakovs klausė, ar e, kaip tai atsispindės mūsų pastatų strategijoje. Nu, taigi mes esame nusprendę dėl ilgalaikės pastatų strategijos, jau anksčiau esame ją parengę. Taigi ten yra numatyta, keletas e, tokių svarbių linijų, kurios yra būdingos visai strategijai. Tai visų pirma, aplinkosauginė linija. Ji yra matoma visur. Mes tengiamės, kad pastatai būtų efektyvesni, kad jie atitiktų aplinkosaugos standartus, kad infrastruktūra atitiktų šio laikinius reikalavimus ir tikrai taikome pačią naujausią technologiją. Lygiai taip pat ir logistinėse technologijose, pavyzdžiui, transporto paslaugos parlamento nariams ar plastikinių butelių išvežimas iš parlamento posėdžių. Visais šiais atvejais mes tengiamės atsižvelgti į tą žalėją liniją. Taip pat ir visos tos programos, Europos patirties, Europe Experience programa ir visos kitos lankytojų programos yra mums svarbios ir mes stengiamės e, atsižvelgti, kad e, visose valstybėse narėse būtų tos mūsų atstovybės iki 24 metų. Mes esame ir SAFE generalinio direktorato partneris, stengiamės, kad mūsų pastatai būtų saugesni ir siejame tuos pastatus vienas su kitu ir mėginame kažkaip susijęti, susijęti padaryti susisiekimą įmanomą ir susitref du pastatų, nes Bruselėje dar yra jaučiamas didelis patalpų trūkumas. Mūsų biudžetas, pasakysiu, nėra toks linearinis. Mes esame paslaugos teikėjai ir mes labai vykdome daug viešųjų pirkimų, iš tikrųjų iš esmės viską perkame per juos ir turime maždaug 600 veikiančių sutarčių šiuo metu ir mes turime, žinoma, labai reaguoti į rinkos pasikeitimus ir greičiausiai e, Biozela, ponas Biozelager ir norėjo to paklausti, Taip, daugiausia mūsų išlaidos kyla dėl to, kad didėja energijos kainos rinkoje, o Briuselėje jos išaugo pastaruoju metu iki 28 procentų, tai yra labai daug. Tačiau Luksemburgė mums pavyko sumažinti išlaidas šildymui dėl naujojo Adenauerio pastato, kuris yra nepriklausomas energetiškai, kadangi jis e, taiko e, geoterminę šildymo sistemą, o šiaip visur kitur kainos rinkoje auga ir mūsų biudžetas atsižvelgdamas į tai, žinoma, turi didėti. Taip pat biudžetas, kaip ponas Kletis jau minėjo, sumažėjo šiek tiek. E, mes panaudojam 246 milijonus eurų, tai yra 99 procentai mūsų viso numatyto biudžeto, tai yra 19 metų skaičiai. Taigi mes išnaudojame viską, jeigu matote, iki paskutinio cento galima sakyti. Ir mes remiamės taip pat ir energetikos direktyva ir vykdome kasmetinį pastatų renovavimą. 21 metų gali būti paaiškinamas, tas didėjimas aiškinamas daugiausia tos Europe Experience projektų augimu, gali būti paaiškinamas tuo, kad yra nutarta atlikti renovaciją pastatų, pavyzdžiui, SPAC pastatas turės būti remontuojamas ir reikės užbaigti Adenauerio pastato statybą Luksemburgė tokie yra pagrindiniai tie elementai, kurie augina biudžetą tai yra 40,2. E, augimas yra, padidėjimas yra 14,2 milijono e, eurų lyginant su pernykščiu biudžetu. Ir iš viso tai yra 246 milijonai. Prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū už Jūsų pristatymą. Jūs kalbėjote keliais žodžiais apie Europo Experience projektus. Kaip ir Jūsų kolega iš Didžiojo kom. Tai yra didžiulis iššūkis, didžiulis nekilnojamo turto iššūkis, kai yra nustatomi tam tikri terminai iki 21 metų, kad galėtų valstybės narės jau taikyti tos projektus. Ar galėtumėt logiką man paaiškinti tų sutarčių esamų dėl vietos biurų? kada pasibaigs tie projektai, kada jie bus lokalizuoti, transformuoti. Galėtumėt mums aiškiau paaiškinti. Much, uh, Ačiū, pirmininkė. Taip, labai detalus šitas klausimas ir svarbus, jis ir, ir sunku ir lengva jį atsakyti. Uh, Pirmiausia, mes labai bendradarbiavame su komunikacijos direktoratu šiais klausimais, mes esame glaudus partneriai ir bendradarbiavame taip pat su Europos komisija. Ką tai reiškia realiai? Mūsų atstovybės yra 36 vietose, tai yra sostinės, o kai kuriuose valstybėse ne tik sostinės, mes turim ten ryšių biurus ir smulkesniuose miestuose. Mes norime, kad tų ryšių ofisų būtų visur. Ir dabar parlamentariumą mes turim Briuselėje, Strasbūrė, Berlyne, Helsinkyje. Ten yra visai kitoks modelis e, negu kitur, taip pat Ljubljanoje, Kopenhagoje ir netrukus atidarysime dar vieną parlamentariumą Taline. Ir mes žiūr, dairomės patalpų, ypač ten, kur e, baigėsi sutartys dabartinių atstovybių ir kartu su kitu komiko, direktoratu ir su komisija tyriame rinką trijose dabar vietose, ieškom e, vietos ir parlamentarų parlamento atstovybėms ir tai Europe Experience programai ir komisijos darbuotojams. Uh, Ir kadangi mes ieškome tokių įvairių patalpų, tai žiūrime, kas būtų, kas būtų mums palankiausia kiekvienoje sostinėje. Sostinėse labai skiriasi ir kainų politika lyginant su tuo, kas buvo, pavyzdžiui, prieš 25 metus. Ir mes esam čia gana lankstus. Taip pat žiūrime, kas vyksta, pavyzdžiui, Dublinė rinkos prasme, Paryžiuje, Romoje. Uh, Prahoje, taip pat Stokholme ir Hagoje. Taip pat dairomės patalpų ir netrukus atidarysime devynės dar papildomas atstovybės. Tai būtent 21 metais, kitaip sakant, kad 21 metais mes labai aktyviai dirbsime. Ir vakar parlamento nariai, taip pat ir ponė Keller, pabrėžė kai kuriuos dalykus, e, kurie yra labai svarbus. Tai yra rytų Europos sąjungos šalių, rytinių Europos sąjungos šalių geresnis atstovavimas tose šalise, nes ten kol kas atstovybių trūksta. Ir mes manome, kad ten reikėtų sustiprinti tą Europos patyrimo ar Europe Experience programą. Ačiū. Pone Keller, prašau. Ačiū, pirinkė, ačiū, ponė Linius, už šį pristatymą. Aš pakartosiu tą klausimą, kurį vakar pateikiau generaliniam sekretoriui, jis gana techniškas. Aš jums tokį pateikiu klausimą dėl to, kaip reikėtų išsaugoti tuos pastatus, kuriuos mes turime. Ar yra konkreti eilutė, aš jos nematau antroje dalyje, bet aš greitai mokausi. Lentelė, kur yra investicijos dėl izoliavimo pastatų, stogų tvarkymų ir taip toliau. Čia yra labai svarbu siekiant ilgamžiškumo užtikrinti pastatų. 3 procentai investicijų, pavyzdžiui, tam, kad būtų galima išsaugoti tos pastatus. Dėl Europo eksperiencijų jūs atsakėte labai išsamei. Antras mano klausimas dėl spinelį pastato. Ten gana didžiuliai pakeitimai šildymo sistemos, elektros sistemos ten labai išsamei ir aš pateikiau klausimą dėl proceso dėl SPAK pastato. 10,3 milijonai eurų yra skirta asignavimo centroje dalyje. Gal galėtumėt paaiškinti? Ačiū. Um, Dėkoju Jums už tokius konkrečius klausimus ir jie labai svarbus. Dėl pastatų priežiūros ir dėl visų saugumo reikalavimų ir panašiai. Mes turime daugiametę investicijų programą ir renovacijos programą, kuri galioja ir Strasbūrui, ir Briuseliui, ten, kur mus, mes turime pagrindinius pastatus. Tai yra dešimties metų investicinė programa ir joje yra numatyta 207 eilutė biudžete, kur yra sudėtos visos tos išlaidos. Mes galėtume, aišku, tikrai pasvarstyti mūsų biudžetą atskirai, kiekvieną eilutę, bet šiaip bendraime biudžete tai yra 207 eilutė. Tai yra statybos, renovacijų eilutė. Priežiūros sutartys, tai yra eilutė 2022 Čia kalbam apie kasdienę priežiūrą, valymo paslaugas, taip pat visose mūsų darbo vietose, taip pat įskaitant ir visus mūsų ryšių biurus kitose miestuose ir tas tris pagrindinės mūsų darbo vietas. Ką galiu pasakyti apie SPAC pastatą? Yra 2018 metų biuro sprendimas surenkti konkursą architektūrinį konkursą e, ir išspręsti tą klausimą arba renovacijos keliu, ekologiškos renovacijos keliu, arba iš, iš esmės rekonstruoti pastatą. Ir mes esame dar vis tame procese, konkursas tebe vyksta. Po to, kai rezultatai bus galutiniai pateikti, tada biuras galės nuspręsti, ar aplinkai draugiškų būdų renovuoti tą pastatą, ar jį iš esmės perstatyti, rekonstruoti. Ir be jokios abejonės jūs būsite informuoti apie tai, kai sprendimas jau turės būti priimtas. Kam reikia to pasirengiamojo finansavimo, jeigu ir viena ir kita ta renovacijos galimybė yra svarbi ir reikalinga. Ir mes turime užtikrinti, kad technologinė prasme, na pavyzdžiui, vertimo užtikrinimas pak pastate ir kiti svarbus dalykai galėtų būti perkelti tos renovacijos metu į kitus pastatus. Pavyzdžiui, žurnalistų patalpos, spaudos centras ir panašiai. Taip pat ir parlamento konferencijų salės, parlamento biuro posėdžių salė, visos tos salės su visom technologijom turės būti perkeltos iš SPAK pastato į kitus. Ir mums reikia pasirengim, pasirengimui šito persikraustimo irgi tam tikrų išlaidų. Ir tam tikro finansavimo reikia jau dabar. Užtat mes ir paprašėm tų dešimties 1,3 milijonų eurų pasirengimui. Ačiū, sako pirmininkas. Jeigu daugiau klausimų nėra, kalbės ponas Mavryt iš TRAT generalinio direktorato. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Jums, kad pakvietėte mane pakalbėti apie vertimo generalinio direktorato klausimus. Aš paminėsiu keletą strateginių dalykų, kurie mums labai svarbus. Kaip jau yra, aišku, iš mūsų pavadinimo, mūsų svarbiausias tikslas yra daugia kalbystė, galimybė naudoti visas 24 kalbas ir išversti dokumentus, tiek teisėkuros, tiek neteisėkuros dokumentus į visas kalbas, kad jūs galėtumėte jais naudotis. Kitas mūsų tikslas - aiški kalba. Tai yra dar vienas mūsų tikslas, tai yra kalba, kurią suprastų kiekvienas pilietis. Dar vienas mūsų tikslas - efektyvumas. Atsižvelgiant į tai, mes skirstome ir lėšas, kokie mūsų yra ištekliai ir e, kas mums yra svarbu. Pirmiausia, tai bendradarbiavimas ypač su parlamentarais ir su parlamento darbuotojais, bendradarbiavimas ir su nacionaliniais, e, nu, nacionalinėmis institucijomis, kurios yra svarbios kiekvienoje šalyje. Kitas mums svarbus dalykas, kur reikia lėšų, yra technologijos, e, kurias mes patys ir kūrėme iš dalies ir investuojame į jas. Taip pat ir dirbtinio intelekto technologijos. Mes stengiamės visoms 24 kalboms kurti tokias elektroninės sistemas, ir netgi tas kalbas, tos kalbos, kurios yra rečiau vartojamos, mes vis tiek skaitmeniname jų išteklius ir jos patenka į tą skaitmeninį žemėlapį, taip sakant. Mes turime apie 1100 įvairių ekspertų savo direktorate, kurie dirba trijose sektoriuose. Tai yra dalis jų, kurie rengia vertimus, tie darbuotojai, kurie pas, padeda pasirinkti vertimams ir tie, kurie dirba su ištekliais. Tai yra 2,7 milijonai puslapių 18 metais, kuriuos mes išverčiame. Tai šitas skaičius buvo pats didžiausias parlamente, bet šiaip per metus mes išverčiame apie 2, truputėlį virš 2 milijonų puslapių. Jeigu lyginu e, savo skaičius su Hario Poterio leidimais. Tai jeigu tai palygintume, tai mes turėtume išversti visus septynis Hario Poterio tomus kas dvi savaitės į visas 24 kalbas. Pagal apimtį tai būtų maždaug tiek, kiek mes padarome per metus. Na, o dabar pakalbėkime apie biudžeto pasiūlymą 21 metams. Kas mums svarbu? Pirmiausia, investuoti į technologijas ir rengti tokias technologijas, kurios leistų sklandžiai versti teisė, teisėkūros dokumentus bei parlamentinių procedūrų dokumentus. Kitas dalykas - technologijos, kurios, kurios mums padėtų sukurti tą aiškę, paprastą kalbą, kurią suprastų piliečiai. Kitas biudžeto punktas yra technologiniai sprendimai kurie mums padeda dirbti efektyviau. Tam tikras užduotis, tam tikras procedūras galima automatizuoti, galima, sakykime, įve, įvesti kalbos vartimo tekstų programą, balso atpažinimo programas, e, sakykime, ir tokiu būdu diskusijos galėtų būti geriau prieinamos žmonėms turintiems e, klausos negalę. Tai būtų svarbu ne tik parlamentarams, bet ir piliečiams valstybėse narėse. Dar vienas biudžeto punktas mums svarbus tai yra mokymai. Mokymai, žmonių mokymai, e, skirti dirbti su naujomis technologijomis arba įgyvendinti mūsų naujus tikslus, sakykime, E, apmokymas žmonių kurti tą paprastą piliečiams suprantamą kalbą, kuri būtų aiški visiems ir tam reikia pasirengti. Mes manome, kad tai galėtų padėti peržengti tą takoskirą, kurie atsiradusi tarp parlamento ir piliečių valstybėse narėse. Taigi aš e, noriu padėkoti Jums už būsimą Jūsų paramą, nes tas mūsų laukiantis procesas yra tikrai nelengvas ir dėkoju iškart už klausimus. Dėkuoju gerbiamas generalinį direktorių. Aš norėčiau kreiptis Jūs padėkoti už Jūsų darbą ir taip pat mūsų vertėjams raštu, kurie atlieka mums labai svarbų darbą. Du klausimai. Pirmasis. Dėl partnerystės inovacijų srityje Jūsų generalinis direktoratas nori imti šios partnerystės sakėte, kad galima realiojų laikų mašininiu būtų versti daugia kalbius parlamentinius e, debatus. Koks, kok, kokios, koks būtų kaina šio projekto, šios naujos technologijos? Ar norėtumėte integruoti palaipsniui, tai integruoti tą informacinę, e, tą, tą technologiją į informacinę sistemą arba parlamento? Uh, ir kada, kaip tai darytumėt. Antras klausimas yra skirtas vienos dalies vertimo kaina susijusi su paaiškinimais žod, žodžiu, e, balsavimo paaiškinimai žodžiu. Praėjusiais metais tame kontekste ir tose diskusijose mes prašėme generalinio sekretoriaus pasakyti, skaičiais išsaky, išreikšti, kiek kainuoja tas, pa, pa, tas E, tas e, vertimas žodinių vėlsavimo paaiškinimų kainos yra labai didžiulės, sumos yra labai didžiulės. Virš 21 milijono. Na, reikėtų tą, ar jūs galėtumėt patvirtinti tą skaičių, ar jūs turite vertinimą, kiek kainuoja vienos minutės pasisakymai plenarinės sesijos metu. Merci. Much, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie inovatyves partnerystės, tai iš tiesų yra naujovė Europos parlamente. Ir e, kalbant apie kitas institucijas, e, mes pasinaudojame, galimybę, e, pasinaudojame galimybę pagal reglamentus ir tai galėtų būti e, tokia kaip e, nauja paslauga, kuri būtų naudojama plenarinių posėdžių metu e, ir kitose posėdžiuose, tai būtų gyvų diskusijų automatinė transkripcija, sutranskribavimas ir tai būtų susijęs su mašininiu vertimu, kuri e, galbūt būtų įmanoma e, įtraukti į tą sistemą, bet pirmiausia, mes pradėtume darbą tik tai nuo plenarinių posėdžių ir tik tai nuo kelių kalbų, o paskui plėstume į, e, į kitas kalbas ir į kitus posėdžius. Pagrindinis tikslas yra e, geresnė prieiga klausos negalę turinčių asmenų. Ir šiaip e, tikslas, mūsų tikslas būtų e, suteikti galimybę visomis kalbomis teikti šią paslaugą dėl to, kad komercinė rinka e, jau numatė, numato e, tokių galimybių vystimą visoms 24 e, kalboms. Ir mes, nu, jau kaip minėjau, įtraukėme visas 24 E, kalbas į savo e, kalbų žemėlapį ir taip pat norime tokiu būdu suteikti tą daugiakalbystės, e, naudotis daugiakalbystės teise. Ir kaštai yra vienas milijonas per metus ir tris metus truktų tas inovatyvios partnerystės projektas. Ir mes manome, kad į tai turėtų būti įtraukti ir kaštai, kurie dabar nebuvo paskaičiuoti, vidaus investicijų e, kaštai. Tai yra tie, kurie dalyvaus e, šitoje inovatyvioje partnerystėje. Tai yra pirmas kartas, kai mes vykdysime tokį projektą ir mes turėtume įtraukti visus uh, E, Europos parlamento generalinius direktoratus, pavyzdžiui, e, plenarinių sesijų organizavimo e, žodinio vertimo direktoratus, tai yra tuos, kuriem aktuali būtų šita paslauga. Bet esminis dalykas yra, kad šitos inovatyvios partnerystės projekto, kaip ir šerdis ar pagrindinis organizatorius, yra mūsų generalinis direktoratas Didžiai Trat. Ir ir manau, kad tai yra labai svarbu įtraukti šias paslaugas. Dėl jūsų antro klausimo, dėl plenarinių sesijų. Kiek kainuoja paaiškinimai žodžiu? Na, mes galėtume mes turėtume pasižiūrėti pirmąją, pirmąją pirmąjį tokį charakteristiką, tai yra vertimas pagal poreikį, vertimas užklausus, to negali daryti mašininis vertimas ir čia labai sunku numatyti tokius dalykus mūsų biudžete. Dėkoju. Ar dar yra klausimų, ar kažkokių pastabų? Jeigu ne, tuomet suteiksiu žodį poniai Agnieškai Walter Drop iš Didžiai Link generalinio direktorato. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę pristatyti Didžiai Link, kuris yra atsakingas už konferencijų logistinį organizavimą ir vertimą žodžiu. Mes, e, mes tokiu būdu padedame surenkti daugia kalbius posėdžius ir konferencijas tiek parlamento nariams, tiek e, frakcijoms ir, ir institucijams. Ir taip pat e, organizuojame e, parlamentarų rengiamas parodas. Ir tokiu būdu mes e, leidžiame e, ar sudarome galimybės bendrauti, peržengiant tą kalbinį barjerą. Tiek parlamentarai gali tarpusavėje bendrauti, tiek ir su piliečiais. Ir mes e, mūsų skyriuje dirba, dirba posėdžių organizatoriai ir koordinatoriai ir jūs, kai užsakote posėdį, mūsų e, darbuotojai, tie ašeriai, užšeriai gali e, padėti suorganizuoti komitetų arba kitų e, kitų posėdžių darbą ir mes suteikiame e, visą techniką. Čia mūsų e, Mūsų skyriuje dirba taip pat ir technikai ir, aišku, mes teikiame vertimą žodžiu. Tai reiškia, kad e, teikiame ver, sinchroninio vertimo paslaugas, bet taip pat vertėjus siunčiame taip pat į, į jūsų dvišalių susitikimus ir į komandiruotės. Mūsų komanda yra 250 e, etatinių darbuotojų ir jie yra suskirstyti į skyrius. Mūsų administracinė e, komanda, e, ją sudaro 75 procentai moterų, kai šiaip yra 58 procentai moterų. Kalbant apie daugia kalbystę ir vertimą žodžiu, kaip jau minėjau, mes E, rengėme visus posėdžius. 2018 metai, 2018 e, metais buvo apie 7 tūkstančiai e, posėdžių, kuriuose dirbo 200 etatinių darbuotojų ir apie 1500 laisvai samdomų vertėjų. Tai E, reiškia, kad mums yra labai svarbu investuoti į įgūdžius e, dėl to, kad mes galėtume konkuruoti rinkoje, mūsų vertė yra akredituoti, jie gali dirbti ir kitose institucijose. Mes e, kartu su komisija ir Teisingumo teismu esame lyderiai konferencijų organizavime, kai yra naudojamos 24 kalbos Ir aišku, čia reikia investicijų taip pat investuoti į vertėjus, kad jie išmoktų naujų kalbų, kad jie palaikytų esamą kalbų lygį. Mums reikia remti universitetus, kur yra rengiama nauja, kur yra rengiama nauja vertėjų karta. E, taip pat mes turime nepamiršti ir vertėjų samdymo ir jų programų, darbo programų sudarimo skyriaus, e, kur reikia atitinkamos programinės įrangos. E, ir aš galiu pasidžiaugti, kad mūsų e, e, partnerinė institucija, komisija žiūri į mūsų turimus į mūsų turimas programas ir nori jas perimti ir naudoti jų programų sudarimo ir samdymo darbe. Ir mes turime taip pat konferencijų organizavimo paslaugas 2018 metais mes surengėme daugiau nei 23 tūkstančius posėdžių, kurie įvyko parlamente. Ir mes juos organizavome. Taip pat, e, taip pat surengėme apie 250 ar 300 parodų, kurias rengia parlamentarai. Taip pat surengėme daug e, išvažiuojamojų posėdžių įvairių frakcijų. Ir tai taip pat atsispindi mūsų biudžete. Kalbant apie konferencijų organizavimą, mes investuojame į inovacijas, e, mes e, tarsi vieno langelio principą e, įvedėme, kai yra kad visi, kurie nori registruotis į tą konferenciją ir tą posėdį, e, organizuojasi per vieną programą ir e, ta programa yra sujungta su Didžiai Safe akreditacijos programa. Ir taip pat mes organizuojame webina, webinarus, tai yra seminarus internete e, ir taip pat turime nuolat E, atnaujinti, palaikyti ir modernizuoti e, turimą e, infrastruktūrą ir tam reikia 10 milijonų per metus. Dėkoju uždėmesi, ponė Šastel. Dėkuoju, aš tik noriu pateikti Jums klausimą apie paskutinius Jūsų žodžius kalbant. Kalbate apie mūsų infrastruktūros, konferencijų infrastruktūros modernizavimą. Gal galėtume daugiau pasakyti? Kai kalbame apie videokonferencijas, apie paskutinės kartos e, infrastruktūrą. Gal galėtumėt pasakyti keletą žodžių apie šią strategiją, apie jos turinį ir kokią kainą tai turi. Ačiū, gerimas pranešėjau. Ši strategija yra grindžiama biuro e, sprendimu ir mes norime surasti tinkamą sąsają Taip pat ir naujas technologijas naudojama, kurios yra e, atsiradusios rinkoje. Pavyzdžiui, Amsterdame praėjusią savaitę mes e, susipažinome su naujomis technologijomis, kurios gali mums pasitarnauti kaip priemonė, kad būtų galima renkti, organiza... renkti organizuoti konferencijas ir posėdžius parlamente. Dabar mes dirbame prie vienos. Prie vieno svarbaus mums klausimo norime tinkamai koordinuoti, rasti sąsąją tarp įvairių konferencijų technologijų, kurios yra posėdžių salėje, įskaitant ir videokonferencijų įrangą. Bet to, tos dalykus valdo skirtingos tarnybos ITEC generalinis direktoratas. Ir jie taip pat kalba daug apie savo biudžetą, apie savo priemonių, informacinių priemonių vystimą. Mūsų e, vertėjai ir žmonės, kurie yra posėdėje, jie priklauso nuo mūsų turimų informacinių technologijų tinklo. Ir jie turi turėti prieigą prie visų dokumentų, e, kurie yra aptariami, e, dėl kurių yra diskutuojama posėdėje. Bendros sąnaudos, išlaidos, jos yra paskirstomos tarp įvairių eilučių. Yra viena eilutė, kuri skirta decentralizuotiems projektams dėl informacinių technologijų vystimo Tai yra nauja eilutė 21 metų biudžete. 1 milijonas 200 tūkstančių eurų naujų priemonių e, vystimui, kad būtų galima e, padėti, paremti diskusijas, netgi tam tikrus atminties failus naudoti. Taip pat yra eilutė, kuri skirta Tai yra 21 milijonas 404 tūkstančiai. Tai yra skirta techni, konferencijų techniniams darbuotojams, kurie atsakingi už valdymą per distanciją. Jūs nematote konferencijų techninio darbuotojo salėje šiuo metu, nes jie valdo visą aparatūrą ir priemonės centralizuotai per atstumą. Ir ateitie mes norime pateikti tokią paslaugą, kai galima dalyvauti distanciniu būdu posėdyje. Nes, pavyzdžiui, posėdžių salės yra per mažos, kad galėtų priimti visus norinčius dalyvauti dėl to galima dalyvauti parlamentinėse diskusijose per distanciją, per atstumą. Ar dar yra klausimų? Jeigu ne, tai tuomet dabar žodis ponui Valteriu Petručiai iš didžiai Aitik. Mr. Petručiai. Yes, thank you. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėte man žodį. Visų pirma, norėčiau trumpai pristatyti savo generalinį direktoratą. Mes tiekiame informacinių technologijų paramą tiek parlamentarams, tiek e, visiems parlamento darbuotojams. Tai reiškia, kad mes vystome ir perkame programinę įrangą, kuri reikalinga administraciniam darbui. Taip pat teikiame spausdinimo e, paslaugas Taip pat noriu pasakyti, kad mūsų skyrius yra keičiamas e, kaip tik šiuo metu, kad mes e, būtume inovatyvus, e, kad galėtume teikti saugias programas ir dirbti tiek parlamentarams, tiek parlamento darbuotojams. Ir mes taip pat norime išlaikyti atitinkamą technologijų naujovių lygį parlamento rūmose. Ir Ir e, tai yra susiję su dvi, dviem įmanomais veiksmais. Visų pirma, tai mes e, rengiame parlamento e, kompiuterinės sistemas, kad jos būtų kad jos būtų parengtos ateities iššūkiams. Mes tu, mums reikia 4,2 milijonų debesies kūrimui ir, ir E, keletos milijonų e, kibernetiniam saugumui. Ir mes iš tiesų e, dabar susidarėme su tokiu reiškiniu, kai vis daugiau technologijų vyksta tam kompiuterijos debesyje ir e, tokia yra ateitis e, kompiuterijos. Kalbant apie de debesų technologijas, jų e, pajėgumai turėtų didėti ir jie, jos, per jas turėtų būti teikiama daugiau paslaugų, e, greičiau ir saugiau. Taip pat mums reikia užtikrinti, kad atitinkamai e, duomenų bankai e, būtų pajungti ir kad e, būtų teikiami duomenys, kurie yra ir jautrus ir atitinkami duomenų bankai turėtų likti mūsų e, patalpose. Taip pat mes turime užtikrinti saveikumą tarp mūsų duomenų centro ir tarp kompiuterijos e, debesies. Ir 2021 metais mes norime pasiekti kiek įmanoma geresnio rezultato susijusio su ta debesyje ir su e, mūsų patalpose turimų duomenų centrų. Taip pat mes turime didinti e, e, kibernetinį saugumą, nes tai yra esminis iššūkis ir tai yra labai svarbus dalykas visai institucijai. Jūs žinote, kad vis dažniau patiriame kibernetinės atakas ir jos tampa vis gudresnės. Dėl to mes turime e, didinti savo pajėgumus, todėl mes siūlom, e, mes prašom prašome 2,5 milijonų šiam, šiai veiklai, kad mes galėtume e, turėti atitinkamus administracinius pajėgumus, kurie padėtų tvarkyti su tokiomis atakomis. E, e, taip pat yra labai svarbu kalbėti apie hybridinius kom kompiuterius ir e, plėsti šią infrastruktūrą, e, pirkti daugiau judžių. E, E, prietaisų, kad gal, būtų galima dirbti bet kur ir bet kada. Ir e, tas judumas prisidės taip pat prie politikos, kad būtų naudojama kuo mažiau po, popieriaus, ypač e, komitetų posėdžiuose. Ir mes per penkerius metus esame įsipareigoję tiekti atitinkamą įrangą ir tas projektas turėtų trukti nuo 20 iki 24 metų. Ir Taip pat turime atnaujinti esamus e, kompiuterius. Ir e, tam mums reikia 2,4 e, milijonų, tam, kad būtų tiekiamos, tiekiami sprendimai. Ir mes norime pirkti rinkoje esančias pakuotės kad būtų galima teikti sprendimus e, reikalingus parlamentui. Ir toliau kitas mūsų veiksmų planas, mes turime modernizuoti esamą infrastruktūrą, kuri paseno ir 2021 metais e, mes e, didžiausią dėmesį skirsime balsavimo aparatūros keitimui posėdžių salėse ir 2021 metais, kaip jau minėjau, pradėsime e, nuo visų salių e, balsavimo įrangos atnaujimo Briuselėje ir Strasbūre 2022, 2023 ir 2024 metais mes pakeisime e, visas, visas, visų salių balsavimo įrangą tiek Briuselėje, tiek Strasbūre ir tam reikia 1,8 milijonų. Monsieur Chastel. Ačiū, ponė. Pone Šasel, ačiū generalinį direktoriau. Turiu keletą klausimų. Jūsų pranešimas buvo aiškus. Atsakėte jau į mano tam tikrus klausimus. Technologinis vystimasis ir kibernetinis saugumas jums yra labai svarbus iššūkiai. Mes suprantame tai. Suprantame per, per balsų, e, balsavimo sistema jau yra pasenusi, jūs bandysite ją pakeisti ir tam tikras hybridinės priemonės įvesite. Norėčiau paklausti, ar galėtumėte apie hybridinės priemonės pasakyti, kiekybiškai kažkaip įvardinti, ar mes kažkiek sutaupysime per hybridinius priemonės, kurios pakeis e, fiksuotus kompiuterius, nešiojamosius kompiuterius, ar galėtumėte apie tai papasakoti? Taip, pra, gerbiamas pranešėjau, ačiū sutiktą klausimą. Pateiktą klausimą. Žinoma, mes bandome įdėkti hybridinius e, asmeninius kompiuterius, kurie būtų labai galingi ir mintis yra pakeisti visus fiksuotus įrenginius, tai yra stacionarius kompiuterius, pakeisti šio, šio, šiomis naujomis priemonėmis ir jūs galėsite, turėsite prieigą prie visų savo įrenginių integruotoje aplinkoje. Galėsite dirbti tiek išorėje, tiek viduje parlamento ir turėsite ta, tuos pačius pajėgumus. To aparato, to kompiuterio kaina yra 1400 eurų vidutiniškai ir mes manome, apie 9300 įstatyti. 2000, 2000 jau yra įdėkti, jau, jau jos turi deputatai, tuos kompiuterius. Ir tą, to, tą įrangą mes ir vėliau pateiksime ir padėjėjams. Toks planas yra numatytas ir mes pradėsime šiais metais, penkerius metus truks iki 24 metų imtinai ir mes ketiname pakeisti sistemiškai visus kompiuterius, kurie yra fiksuoti, stalo kompiuteriai pakeisti naujais mo mobiliais kompiuteriais, galingais kompiuteriais. Tai nereiškia, kad kad vienu hybridu reikėtų vieną tik tai kokį fiksuotą kompiuterį pakeisti. Planas yra pakeisti didžiąją dalį tų fiksuotų kompiuterių. Kiekvienas iš mūsų turi, pavyzdžiui, šiuo metu kiekvienoje darbo vietoje po atskirą asmenį kompiuterį ir tiesiog yra planas sumažinti tų aparatų, tų kompiuterių skaičių, su kuriuo dirba vienas parlamentaras, kad jų tiek daug nereikia, pakeičiant uh, fiksuotus kompiuterius pateikti portatyviniais nešiojamais kompiuteriais, hybridiniais kompiuteriais ir tai sumažins valdymo išlaidas. Apie, 10, apie 18 tūkstančių tokių fiksuotų kompiuterių turime pakeisti. Tai yra didžiulis labai darbas suvaldant visą tą įrangą pakeičiant kompiuterius tiek deputatams, tiek administracijai, pakeičiant tuos kompiuterius mobiliais kompiuteriais. Not... Ačiū. Ar dar yra klausimų? Jeigu ne, tada suteikiu žodį didžiai safe atstovui ponui Garotsa. Ačiū pirmkė, kad sutikėte man, man galimybę pristatyti generalinį raktą SEIF, jos tikslus ir metodus, kaip mes laikomės pagrindinių gairių, naujų gairių, kurios, pagal kurias mes dirbame parlamente. Komisija, mūsų generalinio direktorato tikslas ir misija yra užtikrinti saugumą visų asmenų esančių parlamente ir nustatyti tokią aplinką darbos, kurioje galėtų saugiai dirbti tiek deputatas, tiek vis, visas jo personalas, leidžiant institucijoms išlaikyti atvirumą ir skaidrumą, kurie yra būtent būdingi Europos parlamentui kaip institucijai. Ir mes remiamės globale saugumo koncepcija, kurią patvirtino parlamento biuras ir kuri praktiškai turi e, rindžiama konkrečia strategija. Ta strategija, strategija paremta pentais ramšiais - internalizavimas, profesionalizmas, naujos technologijos, rizikos vertinimas ir saugumo kultūra, saugumo aplinka. Kiekvienas iš tų punktų turi būti saugus ir dirbama prie to nuo 2014 metais, o kalbant apie internalizavimą, Briuselėje ir Strasbūrė jau tai yra įtvirtinta ir kaip matote biudžete nuo 21 metų pradžios ir Luksemburgė tai bus įtvirtinta. Luksemburgas buvo šiek tiek suvėluota dėl jo dėl to, kad reikėjo palaukti kol, buvo, kol būtų gyvendina nekilnojama turto politika, pastatų politika. Bet tai bus netrukus užbaigta. Profe, profesionalizmas jis yra įtvirtintas vietoje. Parlamentas naudojasi labai kvalifikuotų personalų ir tas aukštas, aukštas profesionalizmas yra palyginamas su nacionaliniu parlamentu profesionalizmu. Ir mes galime tai pripažinti. Toliau rizikos vertinimas yra labai svarbus aspektas. Mes, mes čia kiekvienai konkrečiai vietai pritaikytą saugumą įtvirtiname parlamente. Toliau, naujo, parlamente. toliau naujos technologijos. Biuras prieš penkerius metus patvirtino e, tą saugumo, tą rizikos vertinimą ir nuo 15 iki 20 metų e, parengė veiklos planą ir tai turės ir biudžetinės pasiekmes 2021 e, metais. Toliau teisinė aplinka dirbame skaidriai, biuras 2000. 20, 2016 metais patvirtino teisinę, teisinį pagrindą Ir mes e, savo darbe generalinėme direktorate mes remiamės teisinė, teisiniu pagrindu, kuris yra e, e, paskelbtas oficialiajame žurnale. Organizuojame savo darbą remiantis sąsajom ir bendradarbiavimą su, kito, su visomis tarnybomis, įtvirtindami tai, kad saugumas yra vienas, jo negalima dalyti atskiras dalis. Ir tai yra labai atipiška, labai radikaliai skirtinga nuo kitų generalinių direktoratų šioje institucijoje. 80 procentų e, personalo yra sutartininkai, kurie dirba 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Parlamentas yra tokia institucija, kuri internalizavo tarp visų kitų institucijų savo veiklą ir savo darbą įgyvendina bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, taip pat palaikydama labai svarbius ryšius ir santykius su valstybėmis narimis. Keletą skaičių pateiksiu. Generalinis sekretorius vakar pasakė, kasdien parlamentas 10, tūks, 10 tūkstančių asmenų, 1 milijonas vizituotų, 4 tūkstančiai renginių buvo parengti 250 tūkstančių vizituotojų, taip pat ir protokolinių ir oficialių vizitų biudžetas, šiek tiek žodžio apie biudžetą, jis šiek tiek sumažėjo tas biudžetas, dėl veiklos e, eilutės, bet iš kitos pusės galite matyti, kad internalizavimas Luxemburgė šiek tiek padidina biudžetą dėl sutartininkų e, per, personalo, kurie dirba pagal sutartis. Tai tiek ačiū. Ačiū, pona Šastel. Ačiū už pristatymą informacijos. Norėčiau grįžti prie saugumo internalizavimo uh, Luksemburgė ir dėl uh, sutartininkų agentų įdarbinimo. Noriu pateikti klausimą. Galbūt naivų, objektyviai naivų. Tas internalizavimas mums matosi 21 metų biudžete, kur kalbama apie evakuojančias vietas. Buvo, buvo paskelbta, kiek, kiek yra neužimtų evakuojančių vietų bet daugiau niekur apie tai nekalba. Aš norėčiau žinoti, kaip galima paaiškinti tai, kad, vaka, kad tos vakancijos e, neužimtos vietos jau buvo paskelbtos prieš pradedant darbą prie biudžeto. Tai labai geras klausimas, kuris leidžia man priminti, kad sprendimas internalizuoti paslaugas bu, saugumo parlamento buvo primtas 2012 metais parlamento biuro. Internalizavimo Strasbūrą ir, ir, ir Briuselį. Dabar šiek tiek vėlavome, atidėjome Luksemburgo internalizavimą. Tai yra susiję su pastatų politika. Jūs konstatuojate, ir tai man leidžia taip pat pasakyti, kad biudžeto ekonomika, biudžeto sutaupimas yra šiek tiek pasiektas nedidelis dėl internalizavimo sąnaudų Vienas milijonas eurų yra sutaupyta Luksemburgui. Ir taip kaip numatyta praeitįje, mes išlaikome sutaupimą biudžeto per internalizavimą laikotarpiu nuo 15 iki 20 metų. Mes pinigai yra ir, ir reikia tiesiog politinio sprendimo. Politinis sprendimas buvo priimtas 2012 metais. Merci. Other questions? Ačiū. Ar dar būtų klausimų? Jeigu klausimų nėra, tuomet aš norėčiau padėkoti visiems septyniems generalinių direktoratų vadovams už tai, kad jie informavo mus, už tai, kad atsakė į klausimus. Labai Jums ačiū. We, we can... Dabar penkių minučių pertraukėlė, o po to biudžeto komitetas tęs savo posėdį nagrinėdamas 21 metų biudžeto gairias. Uh, Tęsime biudžeto komiteto posėdį ir grįžtame prie darbo, darbo tvarkės 14 klausimo. Numatytas svarstyti 21 metų biudžeto gairias, trečiasis skirsnis. Gairės yra pagrindinis mūsų dokumentas, kuriame parlamentas apibrėžia savo 21 metų biudžeto prioritetus ir komisija į tai turėtų atsižvelgti rengdama biudžeto projektą. Komitetams šį kartą, skirtingai nuo ankstesnių metų, bus skirta daugiau laiko pateikti savo prioritetus gairėms ir mes tenksimės, kad parlamento pozicija būtų kuo platesnė ir kuo vieningesnė. Na, o dabar suteiksiu žodį ponui Lerutūrų kad jis pateiktų savo pranešimo projektą. Ačiū pirmininkė, labadiena kolegos, jums pristatysiu gairių projektą 2021 metų biudžetui. Tai yra specialūs metai, žinome, tai bus pirmieji metai naujos daugiametės finansinės programos ir mes šiuo metu kaip tik vedame dėl to dėrybas. Ir aš norėčiau, kad mano darbas pasitarnautų dėryboms dėl daugiametės finansinės programos ir, ir dėl to, kas yra, dėl ko yra deramasi, dėl nuosavų išteklių ir daugiametės finansinės programos. Gairės yra labai svarbos, nes tai yra Europos parlamento išsakyta nuomonė ir tai leidžia parlamentui pateikti svarbiausius savo, svarbiausias savo pozicijas. Tai labai sudėtingos dėrybos, labai įtemptos. Ir tos dėrybos, mes žinome, kad jos bus sudėtingos, komplikuotos, turint galvoje tuos pasiūlymus. Šarlas, Šarlis Mišelis buvo susitikęs šiais metais su atitinkamais asmenimis, buvo kalbama apie apie BVP, apie bendraisias nacionalinės pajamos ir dabar jau vykda globalios dėrybos. Turime penkias grupės frakcijas politinės, kurios susijungia dėl 21 biudžeto procedūros ir virš vieno milijardo papildomai buvo skirta ir to, ta grupė turėtų papildomai, ta, tų frakcijų grupių turėtų uh, tos penkios frakcijos kaip grupė turėtų pateikti bendrus pakeitimus, turint galvoje apie pačią koncepciją, apie sudėtingą, komplikuotą sistemą. Ir jeigu ne, ne, neras bendros kalbos tos frakcijos, tai bus sunku suprasti ir pateikti bendrą parlamento nuomonę. Taigi šie metai yra labai ypatingi, tai yra pirmieji metai naujosios daugiametės nacijos programos. Ir ne vis, nepaisant tų visų didelių siekių, e, Šarlis Mišelis pasakė, kad tai yra biudžetas, kuris na, šiek tiek bus netoks, kokio, me, kokio mes jo norėtume. Ir taip pat kalba eina apie žalįjį Europos kursą sumažinti, sumažinti iki 2030 metų 55 procentais CO2 emisijas. Čia kalba eina apie visuomeninį transportą, apie mažinimą CO2 kasdieninėje veikloje. Ir Europos komisija pasakė, kad komisijai trūksta nuo, nuo 4 iki 600 milijonų eurų. Ir taip pat kitas dalykas reikia išvengti naujos finansinės e, krizės, nes e, globalus įsiskolinimas, valstybinis įsiskolinimas pasaulyje yra labai didelis. Ir taip gali būti, kad mes neišvengsime naujos finansinės krizės ar šiais metais, ar 21 metais. Ir ta ateinanti krizė turės kur kas didesnės socialinės, didesnės socialinės pasiekmes nei 2008 metų krizė reikėtų užtikrinti ir darbo, darbo vietų išlaikymą su ponu Šmitu komisijos, komisijos nariu kalbėjusi šitais klausimais, kad būtų galima kiek galima labiau išvengti dramatiškų pasiekmių. Tai yra labai sudėtinga kalendori, kalendoriaus atžvilgių. Bet e, žalesis, šalia žaliojo e, kurso tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Kokios yra pagrindinės prioritetinės idėjos, kaip sakiau, yra žalėsis kursas 14 sausio komisija patikė dokumentą, kur sakė, jog jai trūksta apie 500 milijardų ir kalba eina ir apie teisingos pertvarkos fondą. Ir 7,5 milijardo eurų. Ir tai, kas siūlo komisija, 1,4 procentai e, bendrojo nacionalinio produkto pagal dabartinės kainas. Ir e, mums na, trūksta tiesiog tų papildomų pinigų. Būtina sanglaudos fondus e, apsaugoti ir tos, tos tikslus pasiekti bus sunku, bet mes turime, žinoma, apginti parlamento poziciją. Mes norime tokio biudžeto, kuris atitiktų 1,3-1,29 procentus e, bendrojo nacionalinio pajamų. Tai 192 milijardai eurų ateinančiams metams. Tai yra ir klimato prioritetai, 3 procentai biudžeto turėtų būti, skir... 30 procentų turėtų būti skiriama e, klimato e, padariniams spręsti. Prieš septynis metus buvo mokėjimų krizė ir, ir prieėmė nuo, nuo N plus 2 prie sistemos N plus 3 mokėjimų sistemoje ir ko mes prašome 100. 184 mm, milijardai e, eurų, kurių mums papildomai reikėtų. Taip pat reikia ir nepaprastosios padėties planų, planus parengti. Aš norėčiau per nelik ilgai kalbėti, noriu palikti laiko diskusijom. Naujoji nomenklatūra taip pat e, bendradarbiauja, reikia, kad jis sustiprintų e, parlamento vykdomą demokratinę kontrolę, kad komisija nespręstų dėl, už parlamentą tam tikrų dalykų. Ir tai yra labai svarbu įtvirtinti tą E, biudžeto kontrolę. Taip pat reikia pasirinkti, pasirinkti tinkamus bandomuosius projektus, nes per nelik daug yra siūloma tų projektų, netinkamai jie argumentuoti, reikia, reikia tinkamai ir atsakingai juos pasirinkti. Ir kartais ta atranka yra netinkamai daroma reikėtų investuoti į tuos projektus, kurie yra tikrai tinkami. Aš noriu priimti jums ir kalendorių, grafiką, pakeitimų galutinės pakeitimas iki ketvirtos kovo. Paskui bus bendra organizuojamas posėdis, kad būtų galima pagerinti tas gairės. Biudžeto komitete 30 kovo numatytas balsavimas Strasburgė ir plenarnėje sesijoje antroje balandžio mėnesio sesijoje. Dėkoju. Merci bien. Dėkuoju, ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų nori pasisakyti. Ponas Reslev. Uh, now... Dėkuoju. Mes tik pradėjome biudžeto procedūrą ir kai kurie dalykai bus tikrai įdomus dėl to, kad paraleliai vyksta dėrybos dėl daugiametės finansinės programos ir mes visi žinome, kad šita tema yra labai svarbi, nes biudžetas yra vienintelis būdas, kaip mes galėtume e, įgyvendinti visus politinius įsipareigojimus, paversti juos tikrovę. Todėl pradžioje norėčiau padėkoti pranešėjui už šitų biudžeto gairių projektą ir aš tikiuosi, kad mes ateityje puikiai bendradarbiausime. Aš iš savo pusės galiu pasakyti, kad aš esu naujas EPP šešėlinis pranešėjas, bet mūsų prioritetai liks tokie patys, stabilus, E, atsižvelgiant į praėjusius metus mes turime e, siekti modernesnio biudžeto, kuris e, atlieptų tuos iššūkius, su kuriais susiduria ES. Klimato kaita yra vienas iš tų iššūkių, bet tai yra ne vienintelis. Mes matome taip pat ir, kad vyksta technologiniai, demografiniai ir ekonominiai pokyčiai. Ir dėl visų šių priežasčių mums Pirmiausia, reikia e, modernaus ir į ateitį orientuoto biudžeto, biudžeto, kuris e, būtų susijęs su nauja karta, su investicijomis į inovacijas, į KMU, į mokslinius tyrimus, augimą, e, Horizont ir kitus projektus, kurie iki šiol buvo sėkmingi bet taip pat mūsų biudžetas taip pat turėtų demonstruoti solidarumą ir tas solidarumas turėtų būti kelių lygių. Visų pirma, tai ES lygis, toliau turėtų būti sanglauda, taip pat e, tarp e, e, sanglauda tarp kartų, taip pat užimtumo programa pagal tokias programas kaip Erasmus ir ir panašios programos, kurios e, su, padeda kurti mums sanglaudą visuomenėje ir e, sanglauda tarp atskirų ES piliečių. Taip pat norėčiau padėkoti Libe komiteto e, nuomonės autoriui ir e, Mes taip pat nepamirštame migracijos ir saugumo, tai yra taip pat ir pagrindiniai EPP prioritetai, tai yra klausimai, kuriems taip pat reikia investicijų, nes jeigu yra tam tikri politiniai įsipareigojimai, juos reikia įgyvendinti ir tai turėtų um, atsispindėti taip pat ir asignavimuose. Uh, Taigi šitos mano minėtos kryptis bus kryptis, kuriomis mes dirbsime ir teiksime pakeitimus. Mes pra, tik pradėjome ciklą. E, šiandien taryboje bus patvirtintos išvados dėl biudžeto gairių. Aš, e, labai įdomu bus, kokios jos bus ir aš tikiuosi, kad mes gerai bendradarbiausime, taip kaip ir prieš metus. Dėkoju, toliau ponas Torvalds. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano pirma pastaba bus susijusi su e, padėka pranešėjų už puikų projektą. Aš suprantu, koks yra iššūkis, kad e, biudžetas turi atliepti, atliepti dabartinius iššūkius kaip klimato kaita. Ir e, ir tikrai Envi komiteto nariai jiems patiko šitas projektas, nes matome, kad ir žalesis kursas atsiski, atsiski, atsispindi, e, bet aš matau ir tam tikrų trūkumų. Mes norėtume, kad būtų akcentuojami tradiciniai prioritetai, e, pavyzdžiui, Horizon Europe, e, parama MVI kadangi pranešėjas kalba apie ateities iššūkius, tai aš pritariu, kad klimato kaita ir visa, kas su, juos, su jie susiję, yra esminis iššūkis ir jis turėtų atsispindėti šitose biudžeto gairėse. Bet tai nėra vienintelis iššūkis. Ir aš matyt jums nepasakysiu kažkokios didelės paslapties, sakydamas, kad jeigu mums nepavyks uh, E, suderinti žaliojo kurso su e, konkurencinga pramonė ir konkurencingų požiūrių, tai mums e, bus sunku pasiekti pažangos, mums reikia kažkokio balanso. Mes iš vienos pusės turime daryti sprendimus dėl žaliojo kurso, bet kita vertus turėtume turėti tokį požiūrį žaliai kursą, kuris padėtų Europai tapti konkurencingesnė ateityje. Ir paskutinė mano pastaba, jinai galbūt būtų labiau skirta komisijai. Ir atrodo, kad taryboje dėrybos stringa dėl daugiametės finansinės programos. Ir e, mes nenuleiskime rankų, sakydami, kad tai yra įprastinė praktika. Tai neturėtų būti įprastinė praktika, mes turėtume kažką keisti. E, ir manau, kad biudžetas, biudžeto gairės yra mūsų sėkmė ir tai ir taip pat yra susiję su konkurencingumu. Taip pat turime nepamiršti žaliojo kurso ir kovos su klimato kaita. Taip pat e, esu įsitikinęs, kad mums pavyks dirbti e, geroje atmosferoje, kad pavyks puikiai bendradarbiauti su pranešėjai ir šešėliniais e, pranešėjais ir aš jau laukiu to bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkuoju, toliau ponė, toliau ponė Laport. Ačiū, pirmininkė. Bendrosios kryptės to biudžeto gana gana stebina. Stebina dėl to, kad mes kalbam apie būtiną finansinę krizę, bet ją nėra atsižvelgdama. 1,3 procentas nacionalinių, bendrųjų nacionalinių paimų, tas biudžetas, kurį jūs 2021-2026 metams siūlom, parlamentas klausė, kokios bus pasiekmes tokio biudžeto. Tai tai tam nepritars taryba, kurios sudaro valstybės narės, turint galvoje apie Brexitą 10 milijardų eurų turėtų iš to uh, gauti uh, ES, o daugia šalė, atsiprašau, daugiametė finansinė programa. Aš noriu kreipti jūsų dėmesį vieną dalyką. Jeigu Europos parlamentas dėrėsis su taryba ir bus kalbama apie, ir jeigu bus atsižvelgiama į sutartį dėl ES veikimo, reikia pažiūrėti ankstesnius metus. 2020 metų, 2021 metų biudžetas panašu, kad yra identiškas 2020 metam. Bet aš skeptiškai nusižiūriu į, į tai, nes tai ne tai, ko tikisi iš mūsų ES piliečiai. Aš kalbu apie BŽUP biudžetą. Kalbant apie tarptautinį e, kontekstą ir priekybinės sutartis. Bet mūsų piliečiai yra ne vieninteliai, kurie deda pastangas. Pasižiūrėkime į kitus poz... dokumentus, į kitas sritis dėrybų dėl ES plėtros ir pasižiūrėkime, kiek yra biudžeto eilučių, eilučių kurios su, su, skaičiuose sumažėjo per, tai, per pastarosius metus. Reikia 600 milijardų eurų per metus, kad būtų galima sumažinti reikšmingai CO2 emisijas, bet čia tuo viskas nesibaigia. Modelį, ekonominis emokis, kai yra parduodami produktai vežant juos de, dešimčius tūkstančių kilometrų, tai tikrai nėra pavyzdinis modelis. Ačiū, ponas Korman. Dėkoju, pirmininkė. Labadiena visiems. Ačiū pranešėjam už puikiai atliktą darbą, kuris, man atrodo, labai svarbus, iškeliami svarbiausi iššūkiai, kurie mūsų laukia. Kai kalbam apie 2021 metų pirmąjį biudžetą, jam turės poveikio diskusijos, kurios susijusios su daugiametė finansinė programa. Aš pritariu, kad pirmiausia reikia išklausti Dėl žaliojo kurso Negalime kalbėti, kad esame naujame cikle, kad yra naujas, naujos ambicijos susijusios su žaliuoju kursu ir didžioji dalis biudžeto bus testinumas to, ką matėme iki šiol. Tai bus taip, kaip buvo iki šiol, arba bus kažkokių pokyčių. Tai, ką aš supratau, kad komisijos pirmininkė nori, kad būtų pokyčių ir kad ES skirtingos šalis savo skirtingose teritorijose taip pat norėtų poreikių dėl, dėl žaliojo susitarimo, žaliojo kurso, kad reikėtų žymiai daugiau investuoti, tai yra gerai ekonomikai, bet taip pat reikia ir mažinti CO2 emisijas. Tai yra didžiausias iššūkis. Ir čia nereikėtų supriešinti mūsų ekologinių siekių ir to, kas jau apie 40 metų kalbama apie tai, kas vadinama konkurencingumu. Kaip ir 30 pastarųjų metų mes kalbame apie konkurencingumą ir konkurencingumas susijęs su tomis pačiomis pasiekmis. Dėl to reikėtų iš naujo tarsi peržiūrėti konkurencingumo koncepciją pasižiūrėti, kokį poveikį tai turi aplinkai, ekologijai, kad būtų galima pakeisti mūsų e, ekonomiką, reikėtų keisti ir gamybos bei vartojimo modelį. Aš manau, kad, kad mes tarsi laukiame, anticipuojame, numatome galimą finansinę krizę ir bandome jai pasiruošti, šiek tiek improvizuojame, bet turbūt nepasinaudojome ankstesnė krizė tam, kad pakeitumėm savo modelį. Taigi yra gera idėja anticipuoti, numatyti būsimą krizę, kad būtų galima tikslingiau valdyti finansinius sraudus, srautus. Ir paskutinė pastaba, kuri man atrodo svarbi, tai yra numatyti ir tai, kad gali būti daugiametės finansinės programos blokavimas, nes mes kalbėsime su taryba, pateiksime savo pastabas dėl daugiametės finansinės programos, bet situacija gali būti užblokuota ir negalima jos bus tinkamų būdų atblokuoti. Mes pasirengę kaip parlamentas na, kovoti, bet taryba dėja negirdi mūsų argumentų ir dėl to atsiranda sunkumų, tam tikri naudos gavėjai iš mūsų biudžeto pati atenka į sunkę padėtį. Aš pritariu šiam pirmajam biudžeto projektui ir dar kartą dėkoju pranešėjui. Mr. Džončia. Dėkoju toliau ponas Džončia. Ponas Žonca. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už tą informaciją, kurią jis mums pateikė. Tikrai paminėjote visus svarbiausius klausimus, kurie mums yra aktualūs. EKR er frakcija norėtų išreikšti solidarumą visam Europos parlamentui. Parlamentas tikrai užima labai svarbų vaidmenį Ir rinkimai tikrai yra svarbus dalykas ir visi žaidėjai, kurie yra išrinkti, turi dalyvauti ir biudžeto procedūros e, metu. Nepamirškime dar tokio dalyko. yra senoji ES ir naujoji ES. Ir to negalime pamiršti. Reikia labai daug dėmesio skirti regioniniai politikai. Yra labai daug tų neturtingų šalių, rytuose buvusių komunistinių šalių, kurioms reikia didesnio dėmesio. Labai svarbu ir kalbėti apie klimato politiką ir žalį į kursą. Čia pats silpniausias mūsų šito pokalbio taškas, galima būtų sakyti. Mes daug kalbame, bet nieko nedarome. Reikia kažkaip konkretizuoti tuos planus, kas bus tas mūsų žalesis kursas, kaip mes jį gyvendinsime. Ir reikia, aišku, įtraukti visas šalis į tą klimato, kovos su klimato kaita procesą. Norėčiau taip pat pakalbėti ir apie saugumą Europoje. Saugumas turi tikrai atsispindėti mūsų biudžete ir tose lentelėse ir skaičiuose. Taip, yra nemažai daroma, bet yra ir, tų problem, yra ir daugiau problemų, pavyzdžiui, ir finansinė krizė, kuri galim, bet kada gali ištikti ir migracijos krizė. Reikia ir į tai atsižvelgti ir jeigu jos, kaip nenumatysime, į tai neatsižvelgsime, tai galėsime turėti ateityje daug problemų. Kitas klausimas - Europos konkurencingumas. Čia neseniai amerikiečiai parlamente pateikė savo naujausius e, energetikos sistemos išradimus, pristatė juos ir Jie turi tikrai labai daug, jie turi labai daug technologijų, kurie visiškai neišskiria jokių emisijų, nors naudoja anglį. Ir mes visi tą matėme. Taigi mums reikėtų paklausti savęs, ar mes ir toliau turime laikytis tos savo ekspertų nustatytos linijos, o gal apsidairykime aplinkui, pažiūrėkime, ką padarė kiti, nepraraskime savo konkurencingumo. Europa kovoja konkurencingumo kovą su labai svarbiais partneriais, su, pavyzdžiui, Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ir energetikos strategija čia yra vienas iš svarbiausių instrumentų, kokios bus mūsų tada prekes, ką mes siūlysime ir koks, iš, koks bus tas klimatas po to. Mes turime apie tai diskutuoti, turime ir būti solidarūs kaip parlamentarai, turime apie tai kalbėti ir su taryba, ir su kitais. Iš tikrųjų, kuo daugiau mes kaip parlamentarai žinosime apie viską, apie, apie tai, ką galvoja žmonės, tuo mes galėsime geriau tas žmonių problemas ir spręsti, tuo geriau galėsime atsižvelgti į žmonių realybę. Ir tai turi atsispindėti mūsų finansų plane. Ačiū. Thank you. Mr. Papadi. Dėkoju. Toliau ponas Papadimulis. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėjau padėkoti pranešėjui. Jis padarė tai, kas visiems mums turėtų būti savaime suprantama. Tai visoms frakcijoms turėtų būti savaime suprantama. Jis savo pranešime gynė Europos parlamento poziciją. Biudžetas, 21 metų biudžetas yra pirmasis naujos finansų programos metų biudžetas. Ir negerai, jeigu frakcijos jau dabar atsiribos nuo to, ką mes patys esame sutarę dėl daugiametės programos. Po dviejų dienų vyks susitikimas ir tarybos pirmininkas ponas Mišelis yra pateikęs visiškai nepriimtiną naujos finansų, daugiametės finansų programos planą. Jo pasiūlymas yra dar blogesnis negu Suomijos teiktas pasiūlymas, kai ji pirmininkavo. Europos parlamentas tą aiškiai konstatavo ir suformulavo savo poziciją atmesdamas pono Mišelio pasiūlymą. pasiūlymą. EKR, er, Renew ir kitos frakcijos turi atstovauti tai parlamento pozicijai. Ar jos dabar jau bando kažkaip išsisukti? nuo to, ką yra prieėmę. Mes būsime, mes turime atsižvelgti į naują daugiametę finansinę programą, svarstydami 21 metų biudžetą, pagal tai mus vertins ir mes turim reaguoti į tai, ką siūlo taryba. Gerbėmieji, ponas Mišelis pasiūlė didesnį sumažinimą, negu kad siūlė Suomija, pavyzdžiui, 5 milijardais mažiau finansuoti žemės ūkio politiką, regionų plėtros fondas 400 milijonų mažiau ir visur kitur taip pat šimtai milijonų mažinamas finansavimas ir programoms, pavyzdžiui, 1,3 milijardo mažiau bus skiriama e, mokslo programoms finansuoti Kitaip sakant, visos frakcijos turi sutelkti jėgas ir paremti pranešėją. Pranešėjas aiškiai sako, kad reikia daugiau lėšų, kad reikia to pusantro procento ir negalim sutikti su tarybos pozicija, kuris siūlo tokius sumažinimus. Jeigu mes pasiduosime tai logikai, tai mes negalėsime finansuoti nei BŽUP, nei žaliojo kurso, nei regionų politikos, nei inovacijų politikos, nei galų gale Erasmus ir Horizontas 2020 programų. O visa tai yra svarbiausi dalykai piliečiams. Piliečiai iš mūsų to tikisi. Taigi būkime konstruktyvūs, paremkime uh, pranešėją, pateikdami tokius pasiūlymus ir pakeitimų pasiūlymus, kurie pastiprintų jo poziciją. Ir aš norėčiau, kad visi įsipareigotų laikytis to kurso, kurį priėmėme plenarinėje sesijoje. Kitaip to mūšio su taryba mes nelaimėsime. Lygiai taip pat turi elgtis ir komisija. Ji turėtų neapsimesti kažkokią neutralę trečiąją šalimi, bet laikytis savo pasiūlymo. Komisija reikalauja daugiau, nes toks yra pasiūlymas iš von der Leyen e, pusės. Komisija nėra kažkokia neutrali trečioji šalis, ji turi rūpintis, kad jos politika būtų finansuojama. Negalima apgaudinėti piliečių. Ačiū. Ar komisija norėtų šiuo klausimu ką nors pasakyti? Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasidžiaugti šią diskusiją, norėčiau padėkoti pranešėjų už 21 metų gairių pranešimo parengimą ir prioritetai čia yra tikrai labai aiškiai iškelti ir diskusijoje jie atsispindėjo. Tikslas yra, kad pavyktų mūsų žalesis kursas ir visi su tuo sutinka. Mes norime pasirinkti klimato neutralumo tikslų pasiekimui ir taip pat turime nepamiršti ekonominių faktorių, socialinių faktorių ir panašiai. Mes komisijos poziciją pranešime, kai parengsime biudžeto projektą ir trilogo metu greičiausiai balandžio pabaigoje mes galėsime jau konkrečiai pakalbėti apie biudžeto projektą. Mes be jokios abejonės tenksime atsižvelgti į parlamento gairias ir, ir tai, ką siūlo žinoma taryba. Kai kalbam apie įgyvendinimą, tai žinoma, mums irgi labai svarbu, kad būtų mokėjimo asignavimų pakankamai numatyta. Mes uh, labai atidžiai stebėjome situaciją. Dviem, per pastarosius du metus situacija tikrai gerėjo, e, greitis buvo spartesnis, biudžetai buvo pilnai išnaudojami ir sakykime, kad mes dabar grįžom prie normalaus darbo šiuo požiūriu ir mes tenksimės, kad 21 ir 21 metais visi prašymai būtų tenki, patenkinti ir kad uh, visi mokėjimai būtų atlikti laiku pagal tai, kaip yra numatyta samatoje, atsižvelgiant į tai, kaip, kokią informaciją yra pateikusios valstybės narės ir kokios yra prognozijas. ir dabar dėl to nepaprastųjų situacijų plano mes pateiksime pasiūlymą, e, kalbant apie energetiką, mes turėtume stengtis pirmiausia susitarti, tiksliau kalbant apie tai, kur nukreipti mūsų pagrindinės pastangas, mes turime pirmiausia susitarti dėl MFF, dėl daugiametės finansinės programos, kad ji atitiktų visų lūkesčius, kad būtų kuo naudingesnė visiems. Ir aišku, kad komisija čia imsis labai aktyvaus vaidmens ir, ir toliau, žinome, jūs, jūs informuosime apie tai, kaip vyksta dėrybos ir dėl vieno, ir dėl kito. Ačiū. Ponas Luturų, prašau, baigiamas žodis. Ačiū, pirmkia, ačiū visiems už jūsų pastabas ir patarimus. Aš tikrai juos atsižvelgsiu ir gairių. Gairių dėja, gairės yra gana glaustos, nelabai daug turiu vietos, negaliu išsiplėsti. Aišku, klimatas yra gyvybiškai svarbus mūsų apskritai žmonijai visai. Ir dokumentuose apie tai kalbama, bet klimato klausimas yra pats turbūt pati didžiausia darbo sritis, kuri, prie kurios reikėtų dirbti. Ir aš žiūrėjau skaičius e, sekmadienį CO2 e, buvo JAV e, amerikiečių mokslininkai nagrinėjo CO2 lygį E, atmosferoje ir per pastarosius trejus metus e, tris kartus daugiau išmetama, spartėja tris kartus greičiau CO2 išmetimo kiekis negu 70-ame dešimtmetyje. Ir iš tiesų mums lieka tik tai keletą metų, kad mes galėtume dar sustabdyti klimato kaitą. Nes jeigu mes sugebėsime įgyvendinti žalį kursą, uh, Tai bus didžiulis laimėjimas ir ponia von, von, von van der Leyen taip pat apie tai kalba. Būtina su, sukurti, na, galbūt daugybę biudžeto skiriama įvairiems kosmoso projektams, kelionėms į kitas planetas, bet kad išsaugotumėm savo planetą, reikėtų žymiai daugiau skirti jėgų ir, ir, ir finansų. Dėl to būtina solidarumas iš visų pusės, tai yra fundamentalus dalykas, tai yra sanglaudos klausimas, taip pat svarbu yra jaunys, jaun, jaunimo klausimas. Dėl mokslinių tyrimų, kurį Nilsės patikė, ačiū už paramą. Bet moksliniai, moksliniai tyrimai turbūt irgi turbūt daug šoko sukėlė, nes Šarlio Mišelio mm, komanda tai irgi pasiūlė, kad reikėtų mokslinio tyrimų ir inovacijų programą stiprinti. 5 milijardai eurų skiriami labai įdomiais, įdomiems projektams šiais metais. Tačiau turi tik tai 250 milijonų tam ir 2 milijonai dar papildomai biudžetam bus skirsta moksliniam tyrimam, bet tai yra tikrai visiškai neprimtina. Aš manau, kad mūsų visos frakcijos galės sutarti dėl bendros pozicijos. ES 246 milijardus eurų išleido e, kūrui ir dujoms importuotams iš kitų šalių. Mes turėtumėm žymiai daugiau skirti dėmesio ir lėšų atsinaujantiems energijos šaltiniams, tą papildomumo elementą įgyvendinti. Daug yra e, vietovių, miestelių, kaimų, pirienuose, kur e, jau apsišildo neduomis, o naudojant atsinaujantis energijos šaltinius. Taigi tikrai nėra klausimo, turime nepamiršti ir konkurencingumo. Reikia tokio modelio, modelio gamybos ir vartojimo, kuris saugotų mūsų planetą, bet taip pat yra svarbu ir, ir konkurencingumas. Ir, ir daugelis na, šeimų tiesiog sugeba sutaupyti išlaidas šildymo ir sutaupo iš šildymo išlaidų naudodami atsinaujančius energijos šaltinius. Europa turėtų e, rūpinti savo žmonių gerovę ir taip pat konkurencingumu. Kalbėjusi su socialinių reikalų komisaru ponu Šmitu ir labai svarbu išsaugoti ir konkurencingumą veikdami e, e, imdamėsi tam tikros veiklos klimato kaitos rytie, taip pat turime nepalikti, ne, nepamiršti ir konkurencingumo ir visas tris dimensijas apimti. Toliau iki prie, prie breksito laikotarpio, apie tai kalbant. Breksito klausimas yra įtrauktas į mūsų prognozes, į tie iššūkiai yra vertinami, bet čia yra svarbu atblokuoti nuosavus išteklius, tai yra svarbiausias dalykas. Aš ir, ir Berlynas, Vokietija padėšiuose dėrybose, Bundesbango taip pat vadovas padės tuos dalykus spręsti ir kiekvieną kartą, kai jis kalba, jis pasisako ne dideliam biudžetui, bet yra dvi išimtis. Kai viską reikia tinkamą tvarką daryti, reikia susitvarkyti visų pirma valstybėse narėse, tik tada bus galima ES lygių sutvarkyti. Tai klimato kaitos klausimai ir sienų apsauga yra du svarbus klausimai biudžete. Ir taip pat labai svarbu ir nuosavėjai ištekliai, nuosavos lėšus. Kalbant apie klimatą, apie socialinį teisingumą, reikia deblokuoti nuosavus išteklius. Toliau David Kormon klausimas Ar galime nieko nekeisti, elgtis taip kaip iki šiol? Atsakymas yra žinoma ne. CO2 uh, didėjimas tikrai yra labai nerima keltis. Per pastarosius metus jis augo tris kartus greičiau negu 70-metyje. Ir taip pat uh, skola tiek viešoji, tiek privačioji 260 milijardų eurų mm, skola yra tokia Europo. Ir jeigu du didžiai, didėjai varikliai ekonomikos yra JAV ir Kinija, ir 2008-ais didžiulė finansinė krizė ištiko JAF ir jinai taip pat persikėlė į Europą, daugybė nuostolių patirta, daugybė nedarbo. Taigi turime kalbėti taip pat ir apie teisinį pagrindą. Pone Vanderlien kalbėjo, kad tai yra darbo užtikrinimo darbo draudimo sistemą įtvirtinti ir komisija turėtų dirbti šioje srityje toliau, atkakliau, įgyvendinama socialinius klausimus. Ir jeigu mūsų ištiks krizė, mes turime būti jai pasirengę, kad galėtumėm veikti. Toliau dėl pusiausvėros tarp teritorijų, tarp regionų. Tos diskusijos dažnai iškyla tarp įvairių kaimo vietovių Prancūzijoje, ar tai būtų Rumunija, ar tai būtų Lenkija, visose mūsų valstybės narėse, taip pat Istanijoje yra, yra regionų, kurie, kurie labai ištuštėja ir yra tokie, kurie, kuriuose vystoma gana gera plėtra. Ir kur mes vykdytume tą kompaniją, kokie valstybė nariai bevykdytume, ar tai būtų inovacijų politika, ar mokslinio tyrimų politika, ar žalesis kursas mokslinių tyrimų pinigai turėtų patekti į mokslinių tyrimų centrus. Tai yra tokios tikros gyvenimiškos temos, kurias reikės spręsti ir galima padidinti finansavimą nuo savų išteklių pagalba. Žinoma, yra sudėtingų klausimų ir mūsų visus, aišku, sutelkia bendra, bendri klausimai, tokie kaip klimato kaita, kova su ją. Teresa Ribera, Ispanijos socialistė ir Lenkijos klimato ministras visi kalba už tai, kad reikia finansuoti. Ir turime geopolitinę komisiją, ir ko, tačiau komisija Mes turime pademonstruoti, Europos, Europos Sąjunga turi pademonstruoti savo vienybę, reikia atrinkti tinkamus projektus, kurie pagerintų ir pakeistų kasdienį žmonių gyvenimą, įtvirtintų konkurencingumą. Ir vienas iš svertų yra klimatas. Ir baigsiu, ką papadimulis kalbėjo. Mes suprantame, kad gyvename labai sudėtingais laikais. Penkios grupės, penkios frakcijos, kurios kurios e, pasmerkė Šarlo Mišelio pasiūlymą ir tos penkios frakcijos dirbs kartu, nes kad parengtum labai plataus užmojo biudžetą. Ketvirtą kovo e, reikia pateikti, galtinę datą pateikti pakeitimams, o paskui darysime arbitražą. Ačiū. Dėkoju. Tuo šitą posėdį galėtume ir baigti, bet noriu dar pranešti, kad kitas mūsų posėdis numatytas kovo antrąją dieną čia Briuselėje. Na, o mes toliau tęsime koordinatorių posėdį.